Brangus kolegos, norėčiau paraginti visus susėsti į vietas, kadangi šį rytą turime labai daug svečių ir todėl reikėtų, kad kiekvienas iš jų turėtų laiko pakalbėti. Norėčiau labai padėkoti poniai Žoel Miki už tai, kad dalyvauja. Ji yra e, darbo ir lygių galimybių ministrė Belgijoje tuoj pat jai suteiksiu žodį, tačiau pirmiausia norėčiau su, e, paraginti pašnekėti su jūsų pirmininkavimo perėmėjais. Trys šiandieną ministrai iš Vengrijos dalyvauja. Vengrija perima pirmininkavimą iš Belgijos. Tiesiog pasižiūrėsime, kaip vyksta pasirinkimas Vengrijos pirmininkavimui. Tai yra žmogiškųjų išteklių ministras, e, taip pat yra e, socialinių reikalų ministras ir darbo e, reikalų valstybės sekretorius. Taigi sveiki atvykę ponai ministrai. O dabar jums ponė Belgijos ministrė, suteiksiu žodį. Pirmiausia, pasikeisime nuomonėmis su jumis, o tada su kitais Belgijos vyriausybės nariais, kurie taip pat turi kompetencijų šiame komitete. Taigi labai prašau ilgai nešnekėti, nes e, parlamentarai jums dar labai daug ir klausimų užduos. Jeigu galėtumėte apsiriboti 10, na 15 minučių, tai būtų puiku. Voilà, euh, Ačiū. Pabandysiu parodyti gerą pavyzdį savo kolegoms vengrams. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Man be galo malonu susitikti su vienu iš svarbiausių parlamento komitetų. Mus visus vienyje bendros temos ir šiandieną tai yra socialinės, ekonominės situacijos E, laikas atėjęs spręsti reikia daug klausimų šioje srityje. Ir dabar mes kaip tik tais pereiname prie naujos eros, kaip parlamento vaidmo keičiasi, parlamento kompetencijos, parlamento kompetencijos didėja, dabar nu, parlamentas įgauna daug didesnę svarbę ir aš, nor, svarbą ir aš norėčiau e, dabar naujoje e, ES sąrangoje e, sėkmingai dirbti kartu su parlamentu. Taigi pradedame Belgijos pirmininkavimą. Momentas yra labai svarbus. Svarbus dėl to, kad mūsų ištikusi krizė, mes turime tą krizę išgyventi ir ją išgyvename. Taip pat labai svarbus momentas dėl to, kad ES priima labai svarbius e, sprendimus strategijos 2020 srityje, taip pat nusistatant tikslus darbo vietų kūrimo srityje, o taip pat e, E, ketiname netrukus perim, e, priimti e, darbo vietų kūrimo naujas gairias. Aišku, mūsų pirmininkavimas labai ambicingas, tačiau ambicijos leidžia šio bei to pasiekti. Iš tiesų dabar yra toks laikas, kada e, darbo vietų kūrimo politika perim, perkeliame tiesiog e, į mūsų veiklos šerdį. Ir šią politiką mes taip pat perkeliame į ekonominio valdymo sritį. Nes kai Šiaip mes remiame strategiją 2020 Tačiau kalbant apie darbo vietas, apie visas septynes iniciatyvas, suprantame, kad darbo vietos yra prioritetinis dalykas tiek e, pramonės politikoje, tiek jaunimo politikoje, tiek inovacijų srityje tiek e, kalbant apie klimato kaitą. Mes matome, kad visose šitose srityse tiesiog e, raudonų siūlo eina ši tema, būtent darbo vietos. Tad reikia, kad e, visos tos keturios gairės, kurios yra nustatytos politik, socialiniai politikai ir darbo vietoms, konkretizuotų tris iš penkių tikslų. Kurios, kurie yra nustatyti strategijoje 2020. Kitaip tariant, darbo vietos e, turi būti pačiame centre. Mums nereikia vien tik tais augimo, bet mums reikia tokio augimo, kuris kurtų darbo vietas ir ne bet kokias darbo vietas, o kokybiškas darbo vietas. Taigi šis prioritetas yra labai svarbus politiškai, o taip pat labai svarbus ekonominio valdymo prasme. Aš pradėsiu nuo ekonominio valdymo, nes tai yra tokia sritis, kuri yra šiek tiek gal ir nauja ir mes norėtumėm labai turėtume labai atidžiai žiūrėti, kaip tą sritį vystyti. Be to, e, kalbant e, politiškai, pirmininkaujant Belgijai, e, kaip, kaip išeiti iš krizės, kaip tą krizę pažaboti ir taip pat turime žiūrėti, kaip įgyvendinti naujas strategijas darbo vietų kūrimo srityje ir pasižiūrėti kartu su jumis, kokiusgi teisės aktus mes numatę išleisti. Ir svaime suprantame, dar atsakysiu į jums kilsiančius klausimus. Toliau ekonominis e, valdymas. Ekonominio valdymo srityje taip pat, aišku, bus labai daug įvairių diskusijų, visą taip puikiai visi suprantame. Tačiau bus labai svarbus vienas momentas ir mes Kai sakau mes, tai turiu galvoje visų sričių atsakingų žmonės, kurie dirba um, darbo vietų kūrimo srityje, ir EPSCO komitetas, ir parlamentas, ir visi kiti. Taigi darbo vietos buvo, buvo strategijoje, Europos strategijoje, kaip ir vargšas giminaitis šis rytis buvo tarsi vargšas giminaitis, reikėtų stiprinti 9 straipsnį sutarties, 148 straipsnį. Ir manau, kad e, visi veikėjai mano, kad, par, e, kad darbo vietos turi ne vien tik tai socialinę dimensiją. Aišku, e, tai yra pri, prioritetinės rytis dimensija labai svarbi. Mes turime taisyti tas klaidas, kurios buvo padarytos darbo e, vietų užimtumo sityje. Taigi e, ir makroekonominė prasme užimtumas e, labai svarbus, labai svarbu aktyviai veikti, kad užimtumas užimtų svarbę vietą ne tik tais makroekonominėse diskusijose, tačiau ir ekonominio valdymo stityje bei naujajame ekonominės stebėsenos cikle. E, Ta reikia padaryti dėl to, kad e, darbo vietų pasiūla, kalbant apie e, investicijas į žmogišką į kapitalą, į kvalifikaciją ir panašiai. E, reikalinga kurti didesnį konkurencingumą ir kuo didesnis konkurencingumas, tuo visiems geriau. Aš manau, kad užimtų užimtumas, darbo vietų pasiūla, dalyvavimas darbo, viet, darbo rinkoje e, būtinas. Mes dabar patiriame didelių problemų demografiškai kalbant. Ir gali atsitikti taip, kad ateities iškils daug, e, ateitie iškils ir konkurencingumo problemų. Taigi kalbant apie atlyginimų politiką, apie pasiūlą, apie kūrybinės rytis. Viskas labai svarbu, reikia kurti naujus sektorius, žaliuosius sektorius, dar, dar žaliasias darbo vietas. Jeigu kuo didesnis nedarbas, tuo didesnės išlaidos, tuo mažesnės pajamos. Aš manau, kad užimtumo politika turėtų užimti svarbę vietą ekonomikos valdyme. Dėl to užimtumo temą mes įtraukėme į praeitą savaitę vykusios neformalios tarybos darbo atvarkę, dėl to ir pasikvietėme ten dalyvauti ponę Van Rompoj, visą šią nuomonę išdėstėme ir pamėginome padaryti taip, kad artimiausiuose sprendimuose, kurie bus priimti spalio mėnesį e, darbo grupėje e, ekonominio valdymo e, posėdėje, dėl stebėsenos, dėl temų įvairių. Visi šie elementai būtų paremti ne tik tai 121 sutarties straipsnių, bet ir 148. Ir tada EPSCO taryba galės pakeisti ir pagerinti e, darbą, makroekonominę analizę, bei teikti bendrasias rekomendacijas, kaip ir ekofinas prieš pavasario tarybą. Kalbant apie bendrasias rekomendacijas, apie e, reformas, konvergencijos programas, stabilumo programas, reikėtų taip pat paminėti Birželio tarybą reikėtų, kad tos rekomendacijos išeitų iš kiekvienos šalies atskirai, dar iki tarybos. Tos rekomendacijos turi būti ne vien tik tais biudžeto arba finansinėmis vizijomis pagrystos. Visur reikia atsižvelgti į užimtumo problemas. Ir jūsų komitetas taip pat turės ekonomikos komitetui pateikti savo nuomonę. Mes pabandysime taip ir padaryti ir pabandysime padaryti, kad būsimuosiuose sprendimuose galėsime, galėtumėm e, suderinti tuos e, užimtumo ir socialinius ramščius. Kol kas to nebuvo padaryta. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su e, užimtumo generaliniu direktoratu. E, Šiandieną pirmininkaujančios valstybės dokumentas yra e, pateiktas, kuriame nurodoma, į ką reikia atsižvelgti kiekvienoje valstybėje narėje, kalbant apie konkrečius atliekamus darbus EPSCO taryboje. Ir dabar e, mes tengiamės padaryti taip, kad mūsų balsas, balsas būtų galimas išgirsti kaip galima garsiau ir plačiau. Taigi kūrėme naują strategiją, e, stengiamės padaryti, kad ta strategija būtų veiksminga, kad būtų ne vien e, žodžiai, bet ir veiksmas. Taigi užimtumas yra vienas iš didžiausių Belgijos pirmininkavimo prioritetų. Mes e, taip pat svarstome, kaip išeiti iš krizės, kaip palaikyti darbo vietas, kaip išlaikyti tas darbo vietas, kaip, kaip jas kurti, kaip išlaikyti. Ir stengiamės, kad įvairios priemonės, kurios yra pasitelkiamos, būtų ir toliau vystomos, kad tos priemonės, kurios yra pradėtos vykdyti, būtų nenutrauktos. Dėl to mes paprašėme, kad būtų atliekamas e, efektyvumo antikrizinis monitoringas, kad būtų prižiūrimos tok, e, įvairios temos mūsų e, neformalioje taryboje 21 spalių. Ta, spalio ta dimensija turi būti visuomet nuolatos vystoma, bet reikia nepamiršti, kad e, dabar turime 23 milijonus bedarbių, ES mastu nedarbas sudaro 10 procentų. O kalbant apie ilgalaikius tikslus, tai mes nusprendėme parengti išeimą iš krizės, išeimą iš krizės planą, gairias tam tikras, kaip kurti naujas darbo vietas. Prie tos temos aš dar pereisiu. E, taip pat norime pasakyti, kad e, e, turime kalbėti apie struktūrinės reformas. Tos struktūrinės reformos turėtų labai pakeisti mūsų visuomenę, nes pasikeis pensinis amžius, pasikeis daug visokių dalykų ir pasikeis apskritai mūsų visuomenės gyvenimas. Iki spalio mėnesio tarybos reikėtų priimti užimtumo darbo gairias, savaime suprantama, labai svarbus darbas pono Andrijai atliekam, atliekamas, mes turėjome nemažai progų susitikti. Žinau, kad kai kuris ne, parlamento nepasitenkinimas buvo pareikštas dėl to, kad buvo užimtas, na, ne tai, kad, formal, kad buvo priimtas ne tai, kad formalus ne tai, kad formalios buvo priimtos gairės e, Europos taryboje, bet jos buvo priimtos ir dėl to aš pasiūliau susitikti, neformaliai susitikti su pranešėju. Rytoj su pranešėju susitinkame ir pabandysime kartu pagalvoti, kaip pasirengti tolimesnėms diskusijoms bei gairių prieimimui, atsižvelgiant į įvairius prioritetinius elementus, kuriuos išdėstėte, kalbant apie žaliuosius, žaliasias darbo vietas, kalbant apie įvairiuosius indikatorius arba e, tikslus ir potikslius ir panašiai. Taigi mes dabar e, rengiame didelius strateginius pasikeitimus užimtumo srityje, ekonomikos srityje, Dabar perinant prie ekonomiškesnės ekonomikos e, CO2 išmetimo prasme, mes tas dvi diskusijas apjungsime. Mūsų neformal, tai bus mūsų neformalios tarybos tema kitą savaitę. Ši tema ministerijoje Ministerinėje konferencijoje bus viena iš pagrindinių 27-28 rugsėjo. Pone Šrioder mes raginame parengti kaip tik tais e, pranešimą apie pereimą prie žaliųjų darbo vietų, prie žalios ekonomikos. Taip pat inko pranešimas turėtų mus pasiekti šį rudenį. Ir mes ketiname pasiremdami parlamento darbo, darbo e, ministerijų darbo, komisijos dokumentų parengti strategiją ES mastu. Toliau prioritetas dėl to, e, toliau tas prioritetas, kuris yra susijęs su e, amžiaus pailgėjimu, papasakos apie tą prioritetą mūsų kolegė. Tam dar skirsime visą konferenciją su Dublino fondu. Bus kalbama apie tai, kad ilgėja amžius, ilgėja e, žmogaus darbo amžius ir darbo kokybę aišku. Apie visą tai šnekėsime 16-17 lapkričio didelėje konferencijoje. Taigi prioritetai, kurie bus aptarinėjami ten, bus žaliųjų ir baltųjų darbo vietų kūrimas, Pasižiūrėsime, kokias paslaugas reikia teikti žmonėms ir kokios yra ekonominės pasiekmes dėl to, kad pailgėja žmogaus amžius ir darbinis amžius. Mes su komisija visose 27 valstybėse, su visom 27 narėm e, 18-19 lapkričio e, rengiame didžiulę konferenciją. kurios pagrindų parengsime išvadas, kad pamatytumėm, ko mums europiniu mastu kokių įrankių Atsiprašau, liko minutė, todėl kalbėsiu labai greitai. Toliau dar vienas prioritetas, kalbant apie ilgalaikę politiką, yra visa, e, visas pereinamasis laikotarpis, kalbant apie flexsecurity, jaunimo įdarbinimas. Visą tai matome iš e, neseniai pateikto komisijos komunikato. Čia taip pat esame numatę visą eilę svarbių konferencijų ir taip pat e, tikime sulaukti EMCO nuomonės. Visa, e, visa tai turėtų būti plačiau aptariama mūsų formalioje taryboje gruodžio pabaigoje. Taip pat kalbėsime apie diskriminaciją darbo E, rinkoje, 15-16 Quality Summits ta tema bus aptariama. Taigi įvairūs pasiūlymai iš mūsų pusės bus teikiami taip pat ir vyrų moterų lygybės srityje. Aš pati esu atsakinga už šią sritį ir dar ir šiandieną susitiksiu su atitinkamais atstovais tą temą aptarti. Tai štai tokie buvo prioritetai, tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai mūsų prioritetai. Mes labai daug e, laiko paskirsime gairių sukūrimui dėl working time vadinamo, ko gero ne Belgija šitą klausimą pabaigs išspręsti. Šiaip komisija jau ruošia savo poziciją dėl to, koks e, bus poveikis to darbo laiko pailginimo ir panašiai. Šitą klausimą, aišku, perims toliau spręsti vengrai pirmininkaudami. Mes e, taip pat kalbėsime apie direktyvą, kuri turėtų reglamentuoti darbuotojų, darbuotojų darbą radioaktyvioje aplinkoje Taip pat kalbėsime apie teisės aktus e, skirtus moterims, kurios išeina motinystės atostogų. Žinoma, lauksime nuomonių, tų nuomonių, į tas nuomonės tenksimės atsižvelgti. E, Aš taip pat atsakinga ir už migracijos klausimus, sakykime, e, už tokius dalykus kaip sezoniniai darbininkai. Tačiau tų klausimų, aišku, visų irgi neišspręsime, vengrai taip pat perims ir šiuos klausimus, ir tuos klausimus, kurie yra susijęs su darbuotojų komandiravimu. Mes nusiteikę kaip galima geriau tą pirmininkavimą mūsų e, išpildyti. Tikimės, kad didelių problemų nebus, net jeigu e, ateis dirbti nauja vyriausybė. Visi išliksime tokie patys e, motivuoti. Labai ačiū, sako pirmininkė. kai susitikusi buvo su jumis mūsų delegacija jūsų teritorijoje, mes jau pradėjome diskutuoti, dabar toliau pratesime diskusijas. Labai ačiū už tai, kad pristatėte savo programą, tokią ambicingą programą. Dabar perinu prie savo labai nedėkingo vaidmens, nes turime tik 25 minutės ir 8 norinčius pasisakyti, taip kad 2 minutės kiekvienam.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 už pristatymą. Jis buvo be galo įdomus, ponė ministrė. Kai galvojame, kokia ateitis laukia užimtumo politikos, matome, kad e, galvojame panašiai tiek jūs, tiek parlamentarai. Ir dėl to man be galo malonu. Išklausiau jūsų ir atkreipiau dėmesį į vieną jūsų pasakytų sakinių, kada jūs išreiškėte tokią mintį. Kai kalbame apie užimtumo politiką, dažnai pralaimime. Tai mane šiek tiek sutrikdė. Kai ieškome išeities iš krizės, kai ieškome strategijų, kaip iš tos krizės išbristi, iš tiesų labai svarbu pagalvoti, kokia turi būti ta užimtumo politika ir taip pat pagalvoti, kaipgi iš tos krizės galime išeiti. O mano klausimas būtų toks. Ką manote, ponė ministrė, apie kitas politikas, kurios bus reikalingos tam, kad galėtumėm įgyvendinti užimtumo politikos strategiją. Čia, sakykime, galvoju apie tokią politiką, kuri būtų nukreipta į mažasias ir vidutinės įmonės, kuri galėtų uh, mažasias ir vidutinės įmonės padaryti tiesiog laimėtoje, e, kuriant darbo vietas, vystant geresnį užimtumą. Mes nekalbėjome apie finansavimą. Tačiau aš apie daug, daug labai apie tai galvoju, labai daug galvoju apie sanglaudos politiką, nes sanglaudos politika yra labai svarbus instrumentas padedant e, užimtumo politikai. Dėja, neturime labai daug laiko. Señora ministra Milke, en primer Ačiū, ponė pirminkė. Pone ministrė, kaip socialistų grupės, socialistų frakcijos koordinatorius, norėčiau palinkėti jums visokiojo pasiekmes pirmininkaujant. Be abejo, iš mūsų galite tikėtis visokiojo palaikymo. Aš tikiu Belgijos pirmininkavimu. Belgija yra puikia didi valstybė su ilgomis europinėmis tradicijomis, e, e, puoselėjantį darbuotojų teisės, e, socialinės vertybės. Taigi tikrai galite tikėtis mūsų palaikymo ir paramos. Na ir dabar turiu keletą klausimų. Tikiuosi, kad tai leis jums e, paliesti kiek įsamiau tas temas, kurias labai skubiai turėjote paliesti pasakymo pabaigoje. Paskutinėje EPSCO taryboje mes išgirdome apie pono Van Rompojus darbą, sukurtą darbo grupę, taip pat 148 straipsnį. Bet mes norime užtikrinti, kad ilgalaikėje perspektyvoje vis tik tai sutartis neliktų vien popierio, būtų pilnai gyvendintos. Tikiuosi, kad taip ir įvyks. Uh, O dabar keletas komentarų dėl teisėkūros iniciatyvų. Pavyzdžiui, migracijos klausimas. Aš e, esu pranešėjęs dėl e, vieno leidimo gyventi direktyvos ir taip pat e, prisidėjau prie iniciatyvos dėl sezoninių darbininkų. Pirminkavusi valstybė siekė, kad šie dokumentai būtų patrinti pirmuoju svarstymu, tačiau tai ne, nebuvo įmanoma padaryti būtent dėl laikinųjų darbuotojų arba darbininkų problemos mes dabar ją įsprendėme. Ir aš pasiunčiau laišką dėl vieno leidimo gyventi. Galbūt jūs galėtumėte apžvelgti siūlomas ten pakeitimus. Na ir taip pat norėtumėm išgirsti jūsų požiūrio į raumenų bei e, skeleto sutrikimus ir e, kiek tai siejasi su, ar, ar, ar galime tikėtis tam tikros direktyvos šioje srityje. Toliau, ponas Papakis. Ačiū, ponė ministrė, kad e, šį rytį su mumis sutikote ir kreipėtės į mus dėl Krizės, taip, iš tikrųjų, ekonominė finansinė krizė yra labai gili ir e, ji turi savų socialinių aspektų. Valstybės narės ėmėsi įvairių priemonių, mėginamas ištrūkti iš depresijos gniauštų. Ir rezultatas yra tas, kad e, socialinės išlaidos yra apkarpomos. Na ir tai kelia problemų, ypatingai, kai kalbame apie socialinę sanglaudą. Be abejo, turime parengti pasiūlymų, kurie leistų pritraukti naujų žmonių į darbo rinką, užtikrinti darbuotojams reikiamą apmokymą, ypatingai kai bendrovės yra restruktūrizuojamas. Mums reikia taip pat e, subalansuotos tvarios žaliosios ekonomikos. Per ateinančius mėnesius e, jūsų minėti prioritetai tiek e, turėsintis tiek ekonominių, tiek socialinių pasiekmių Europai, e, e, turės vis tik tai užtikrinti gyvybiškai svarbią pusiausvyrą tarp šių dviejų pusių. E, Kągi, ačiū toliau, ponė Lin. Ačiū, malonu jūs vėl matyti ir dėkoju, kad apsilankėte mūsų komitete. Trys trumpi klausimai dėl teisėkuros iniciatyvų. Pirmiausia, direktyva dėl neščių darbuotojų. Jūs ją minėjote, būtų naudinga, jeigu jūs užsimintumėte, ką mąstote apie 18-20 pilnai apmokamų savaičių koncepciją. Uh, E, žinau, kad dabartinė ekonomikos kriziai valstybės narės ieško įvairių sprendimų, e, tradicijos taip pat skiriasi valstybės narėse. Kitas klausimas būtų susijęs su elektromagnetinių laukų direktyva. E, šiame parlamente mes irgi svarstėm šį klausimą anksčiau ir man būtų įdomu iškirsti ar e, elektromagnetinio rezonanso skeneriai ir darbuotojai dirbantys su jais turėtų e, būti išbraukti iš direktyvos taikymas ir ties. Taip pat, kas man apie kitus darbuotojus, tokius kaip pavyzdžiui e, įvairias pramonės šakos, kurios susijusios su suvirnimo darbais ir, vėlgi, kaip tai bus atsižvelgta elektromagnetinių, elektromagnetinių laukų poveikio direktyvai. Na ir gal galia antidiskriminacinė direktyva. Kiek aš suprantu, dabar jinai yra įstrigusi taryboje. Uh, mes vis klausiam ir klausiam, ar pajudėjo reikalai ir dažniausiai gaunam atsakymą, kad ne, kol kas jokios pažangos nepasiekta. Bet galbūt jūs jaučiate, kad savo pirmininkavimo laikotarpiu ką nors galėtumėte padaryti ir ta antidiskriminavimo direktyva susijusi su prieiga prie paslaugų bei prekių kaip nors galėtų pajudėti iš mirties taško. Primenu kolegoms, kad mūsų kalbėtojų sąrašas jau uždarytas. E, jeigu norėsite užduoti klausimų, tai tada kitose diskusijose. Ponas Kosa, o po jo pasisakys ponia Krimandelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti taip pat ponę ministrę. Man buvo labai džiugu kad jūsų programoje atsižvelgiama į neįgaliųjų žmonių problemas. Jau pirmininkaujant Ispanijai tai buvo didžiulis prioritetas, tačiau dėja ta programa nebuvo, nesusilaukė geresnių, nepasiekė geresnių rezultatų. Jeigu kalbėsime apie užimtumo rinkos išplėtimą, apie darbo vietų kūrimą, norėčiau E, tiesiog iškelti tokį klausimą, kaip galima padaryti taip, kad neįgalėjai gautų daugiau darbo vietų, ar Belgija turi kokių nors planų šiuo klausimu. Toliau norėčiau paklausti, ar programos, šeimos ir programos susijusios su šeimomis e, nusipelnys jūsų dėmesio. Mes žinome, kad e, demografiškai žmonių skaičius mažėja, kad daugėja neįgaliųjų, socialinės paslaugos, kurios skiriamos neįgaliesiems ir panašiai. Ar turite kokių nors planų tas programas vystyti pirmininkaujant Belgijai, nes kol kas nei vaikams, neįgaliesiems, nei neįgaliųjų šeimoms didel, didesnio dėmesio neskiriama. Uh, buvo pateiktas e, teisės akto pasiūlymas vieningai europiniai akcijai, e, a, hartijai atsiprašau, neįgaliesiems, tam, kad būtų užtikrinta ES laisvas neįgaliųjų asmenų judėjimas. Tai galėtų turėti didelę įtaką socialinėms e, tarnyboms ir manau, kad tas klausimas yra labai svarbus. Ponas Dėlį. Pone Deli. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Du klausimai, prioritetiniai klausimai. Kova su skurdu ir darbo e, sąlygų klausimas. Šiandien turime 5 milijonus vargšų e, apie e, darbo vietas daug ką skaitome, daug ką randame, tačiau jūsų programoje tik tais randame tik tais tai, kad pačius labiausiai nutolusius nuo darbo rinkos e, bedarbius integruotumėm. Aišku, tai yra pagirtinas dalykas, tačiau jūs pamirštate vieną dalyką. Darbas nebeapsaugo nuo skurdo arba nuo rizikos tapti skurdu. Tai pirmininkaujančiai valstybei tampa sunk, e, tenka sunki užduotis. E, reikėtų, aišku, ir ateityje pasimokyti iš to. Mano klausimas būtų aiškus. Ar Belgija būtų pasirengusi pirmininkaudama paremti e, europinę direktyvą dėl minimalių pajamų? Antras klausimas būtų toks dėl darbo sąlygų pablogėjimo Europoje. 160 tūkstančių minč, mirčių dėl prevencijos e, ištinka 8 tūkstančiai vėžių susijusių su profesiniais dalykais. Tai, taigi norėčiau, kad įtrauktumėte į darbo tvarkę orių darbo sąlygų svarstymą, e, taip pat, kad būtų svarstoma elektromagnetinių laukų direktyva, kad būtų svarstoma taip pat ir saugumas ir sauga darbo vietoje visiems darbuotojams, ypatingai tiems darbuotojams, kurie dirba su kancerogeninėmis medžiagomis. Ačiū, ponės Paskel Grūny. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ministrė, už tai, kad dalyvaujate šio ryto posėdėje. Kai kalbame apie darbo vietas, apie darbo vietų kūrimą, negalime pamiršti Europos socialinio fondo. Aš nemačiau, kad jūs tai būtumėte paminėjusi. Nors dabar jau yra rengiamas kitas, e, kita programa, biudžetinė programa 2014-2020 metam. Labai daug rūpešių kyla dėl struktūrinių fondų, dėl supaprastinimo ir kai kalbame apie šitą voką, norėtume, aš apie šitą pasiūlymą tiesiog norėčiau, kad jūs kažką tai pasakytumėte. Prieš 18 ar tai 20 savaičių apie tai buvo pradėta šnekėti, apie e, žalos atlyginimą buvo pradėta šnekėti. Taip pat e, profesiniai deklaruoti susirgymai e, yra dažniausiai dviem trečdaliai susijęs su e, muskuliarinė skeletinė sistema. Pirmininkė, nežinau ar spės pirmininkė atsakyti, e, ministrė atsakyti į visus, visus klausimus. Ponas Stefaniu. On... Trumpi klausimai. Visų pirma, kadangi užimtumas yra makroninės politikos vienas iš kertinių klausimų, vienas iš kertinių problemų, mes su to pilnai sutinkame, tačiau kaip įtikinti Ekofiną, kad tikrai taip yra? Jie dabar reikalauja, kad visos valstybės narės iki 2013 metų sumažintų deficitą iki 3 procentų. Kita vertus mes kalbame apie e, užimtumo e, paktą arba kovos bedarbystę paktą. Ir e, manau, kad reikėtų nustatyti greta 3 procentų finansinės drausmės reikalavimo, taip pat 5 procentų ribą bedarbysės rytyje, kurios neturėtų viršti valstybės narės. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate, būtų galima pakeisti ekonominį valdymą, jog e, būtų pasiekta ta pusiausvėra tarp e, deficito mažinimo viena vertus ir e, bedarbysės rodiklių. Taip pat kalbant apie savarankiškai dirbančius vairuotojus, e, yra dabar pateikta iniciatyva, kad darbo laiko direktyva būtų taikoma šiai grupiai žmonių. Aš suprantu, kad e, e, taryboje pakartotinai grįžo prie iniciatyvos, jog tokie savarankiškai dirbantis vairuotojai nepatektų į direktyvos reglamentavimas rytė. Ar jūs galėtumėte pasirūpinti, kad pirminkamo laikotarpiu būtų atšaukta šitą iniciatyvą? Pone Harkin po to panas Falp. Ačiū ir visų pirma noriu pasveikinti Belgiją pradės pirmininkavimą. Sukeriu pasiekmes jums vykdant savo darbo programą, tikiuosi jums pavyks tai padaryti. Turiu mm, keletą trumpų klausimų. Pirmiausiai, tiesąkant, Stevenas jau paklausė dėl makroekonominės situacijos, taigi nenoriu kartočio klausimo, tačiau aš pilnai pritariu tam, ką jis pasakė. Ir pridursiu tai, kad e, be to, kad mes mėginame apkarpyti išlaidas, e, karpamos ir viešusios paslaugos valstybėse narėse. Ir e, galbūt jūs galėtumėte šiek tiek e, užsiminti apie tai savo atsakymę. Antrasis klausimas su, jos, e, su to, kad pagal dokumentaciją sakoma, jog Belgija pirmininkam laikotarpiu mėgins e, ieškoti pagrindo sukurti e, bendrai minimaliai pajamų schemai gyveninti. Galbūt galėtumėte šiek tiek įsamiau pakomentuoti šią savo iniciatyvą. Ačiū. Toliau paskutinis ponas Falbr, o paskiau ponia Biseto, paskutinė kalbėtoja. Noriu paklausti, ponia ministrė, dėl organizacijos, kuri yra gana išskirtinė, UNISO, tai yra Belgijos organizacija. Ar tikitės, kad ši organizacija turės kokios nors įtakos ir kaip jūs ketinate e, bendradarbiauti su šiais asmenimis, kurie atstovauja mažom įmonėm bei savarankiškai dirbantiems asmenims. Ačiū. Ačiū, ponė Bizoto. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labą rytą, ministrė. Mūsų užduotis yra e, apsaugoti Europos socialinį modelį, toliau įplėtoti, o ne e, grįžti ir keisti jį. Italija yra geros valstybė, iš tikrųjų ten dosniai e, dalinamas įvairios bedarbystės pašalpos ir panašiai tam kontekste norėčiau paklausti, ką jūs galvote apie, minim, apie tas minimalias europiečių pajamas. E, kitas klausimas būtų susijęs su uh, Burke. Iniciatyva, e, kaip aš supratau, tai būtų moterų teisų pažeidimas. Belgijoje bei Prancūzijoje dabar yra įstatymų, kurie draučia nešioti tas burkas arba musulmoniškosius e, galvos apdangalus. Ir mes manome, kad tai gali turėti pasiekmių tik tai moterų integracijos klausimams, bet ir moterų saugumui užtikrinti. Labai ačiū, atsiprašau tų kolegų, kurie nespėjo paklausti, jie paklaus vėliau, pane ministrė atsakys į tuos dešimt klausimų, bet tikiuosi, kad susidorosite. Ministrė, kągi, Pabandysiu atsakyti visiems trumpai. Deja trumpai, nes labai trūksta laiko. Pirmiausia, atsakysiu į pono Ori klausimą. Savai mes suprantame, kad užimtumo politika yra e, horizontalus, e, vertikalus tipas, jį remia kitos politikos, e, mažųjų ir vidutinių įmonių politika. Tai yra mūsų e, pirmasis ramstis visose valstybėse narėse, kuriant ekonomiką. E, ir taip pat yra kitokių iniciatyvų 2020 iniciatyvoje. Visa tai neįeina į mano kompetenciją, tačiau tie kolegos, kurie, tu, kurie kompetentingi šioje srityje, Bel, Belgijos pirmininka, Belgijai pirmininkaujant, bus labai dinamiški ir e, visus prioritetus rems tiek. E, e parama mažos ir vidutinėms įmonėms, tiek dinamiškumą ir panašiai. Labai svarbu pasakyti, kad mūsų atsakomybė e, labai didžiulė biudžetinio griežtumo srityje ir taip pat reikia investuoti į tam tikras politikas, į, į kvalifikacijos kelimą, į paramos kai kurias politikas, į paramos darbo vietoms, darbo vietų kūrimui politiką. Ponui Čerkas atsakysiu mes susitiksime ir pasvarstysime, kaip jūsų ginami pakeitimai bei pozicijos ir kaip lybė pozicija suderinama, kaip galima rasti konsensusą, kaip galima padaryti taip, kad būtų tas vieningas leidimas, vieningo leidimo direktyva sukurta. Visa tai yra susijęs su legale migracija. Žinoma, aš visiškai suprantu jūsų argumentus, jie visiškai teisėti ir tuos argumentus galima, ko gero, uh, E, ginti kitose posėdžiuose, kalbant apie kitas temas. Nes 2011 metais pradžioje šnekėsime apie e, darbuotojų komandiravimą, paskui apie sezoninius darbininkus. Viskas yra susijęs su tam tikrais teisiniais instrumentais. Ir galbūt kalbėdami apie tuos kitus teisinius instrumentus galėsime spręsti ir nediskriminavimo klausimą bei socialinės apsaugos klausimą. Bet kokiu atveju aš esu pasirengusi dirbti, e, kad galima būtų patenkinti jūsų teisėtus lūkesčius kurti tą direktyvą. Dėl klausimo, kaip galima susijęti E, įvairias darbo veiklas ir kaip galima būtų susijęti tokią veiklą, kuri reikalauja mažai anglies ir e, daugiau kvalifikacijos. Reikėtų padaryti taip, um, taip, kad tokie žmonės nebūtų išbraukti iš mūsų ekonomikos. Nes mūsų ekonomika prašo vis, vis kvalifikuotesnių darbuotojų. Pone Ilin atsakysiu. Labai didelė problema su e, mot, motinų direktyva, motinystės direktyva ir moterų komitete, ir šiame komitete labai daug apie tai kalbama, reikės rasti kažkokį konsensusą, protingą konsensusą, atsižvelgiant į mūsų biudžetinės taip pat problemas. Nes mes turime tuos dalykus e, spręsti, tačiau jiems spręsti susidurėme su, e, su biudžetinėmis problemomis. Taip kad e, E, tai, kaip į problemą žiūri, žiūri e, dar e, užimtumo komitetas, tai yra visai protinga. Pabandysime kartu su tais dviem komitetais bei su kitomis Europos institucijomis pabandyti surasti konsensusą, kad šitas, šita direktyva pasistumėtų į priekį. Mes taip pat turime tam tikrų minčių dėl įsigaliojimo, sakykime, uh, Aišku, viskas priklausys nuo e, padėties biudžete, bet kokiu atveju dirbti reikės, e, stumtis į priekį reikės, bet reikės pasižiūrėti, kokius pakeitimus ir kokią nuomonę teikia komisija. Dėl pono Koza pakeit, pat, klausimo dėl mm, e, ne, neįgaliųjų. Tai yra labai didžiulė problema. Mes tiesiog į centrą savo sprendžiamų problemų šią problemą iškėlėme. E, pabandysime padaryti tam tikras išvadas. Dabar dar pabandysiu atsakyti į ponios Lin klausimą. Pamiršau pirmąjį atsakyti. Dėl diskriminacijos direktyvos kol kas sunku, sunku su ta direktyva dirbti. Žinote, kokias temas svarstome ir žinote, kokiomis temomis galėsime lengviau surasti konsensusą. Taigi pabandysime dirbti patemiui ir atsižvelgiant į temas, reikia pasakyti, kad viena iš centrinių temų yra neįgaliųjų tema. Manau, kad tokiu būdu atsakau į jūsų klausimą dėl darbuotojų apsaugos e, nuo e, elektromagnetinių laukų mes e, atejus laikui, kai tą direktyvą pristatinėsime, bendradarbiausime su įvairiais, įvairiamis institucijomis, sprendžiami bus tie jūsų iškelti klausimai. Tačiau manau, kad netgi komisija kol kas nebūtų pasirengusi iki galo atsakyti jūsų užduotą klausimą. Uh, Taigi štai dėl tų neįgaliųjų klausimų, dėl elektromagnetinių laukų direktyvos pabandysime, e, kaip galima geriau spręsti tuos klausimus, o taip pat pabandysime spręsti ir klausimą susijusi su neįgaliųjų, Europos neįgaliųjų hartija. Dėl kovos su skurdu, kurio, kur, klausimo, kurį uždavė e, vienas iš kolegų, čia aišku turbūt ne man atsakyti į tą klausimą mano kolegai, e, kadangi ne visai kompetentinga esu šioje srityje, tačiau šiaip ar taip didžiulį prioritetą skirsime visoms problemams, su kuriomis susiduria darbininkai. Taigi aš kažkiek tai pašnekėjau, o Loreta Ankalinks pašnekės e, apie kitus aspektus. E, neformalioje taryboje, beje, šis klausimas yra įtrauktas tarp aptariamų klausimų. Dėl darbo sąlygų. Kaip jau galėjote pastebėti, mes teikiame prioritetą glaudesniems santykiams su tais žmonėmis, kurie užsima orių darbų ir oriomis sąlygomis. Taigi Europos lygių tai bus stiprinama, e, kalbant apie darbuotojų sveikatą Europinėme lygmenyje, kad tai būtų psichosocialinės problemos, psichosomatinės problemos, vėžio problemos. Mes skirsime visą savaitę tam, kad galėtumėm stiprinti darbuotojų apsaugą darbe. Darbuotojų darbo ger, sąlygų gerinimą, sveikatos apsaugų e, sąlygų gerinimą darbe. Tas konferencija, ta savaitė turėtų išpulti kažkada lapkritį. Dėl socialinių reikalų, aišku, aš apie tai nekalbėjau, nes man pritruko laiko, tačiau be jokios abejonės šis klausimas yra labai svarbus. Mums reikalinga stipri strategija, mums reikalingi finansai, mums reikalinga tam, kad būtų susijęta šitas reikalas su strategija 2020. Laukiame komisijos pasiūlymų kažkur tai rugsėjo spalio mėnesiais, laukiame budget review ir mes pasistengsime būti kuo aktyvesniais, kad į tuos pasiūlymus atsižvelgtumėm, e, kad kuo lankščiau būtų panaudojami fondai ir kad Europos socialinis fondas taip pat būtų e, panaudotas efektyviai ir paprastai. Ponas jų dėl ekonominio valdymo paklausė. Aišku, šiuo klausimu vyksta labai plačios diskusijos. Kol kas taryba mums galėjo pritarti mūsų nuomonę ir man atrodo, kad vis tik tais tas klausimas stumėsi į priekį. E, dabar reikia įtikinti Ekofiną ir reikia, kad mūsų vadovai priimtų savo legmenyje atitinkamą sprendimą. E, rudenį bus e, taryba ir toje taryboje kiekviena vyriausybė, kiekviena valstybė galės pasisakyti ir galbūt bus surastas sprendimas. EPSCO, EMCO atlieka ekonominės analizės, ruošia dirba, kaip viską pagerinti. Aš manyčiau, kad geresnė koordinacija komisijoje tarp įvairių komitetų bei e, koordinacija su taryba yra visiškai būtina. Negalima kariauti, reikia kaip tik tais derinti mūsų požiūrius, kad galėtumėm turėti bendrą požiūrį, kaip padaryti taip, kad būtų kuo didesnis e, ekonominis augimas. Aš manyčiau, kad galima sujungti biudžetinės e, politikas. Aš žinau, kad galima rasti pusiausvyrą per gana trumpą laiką. E, ir jeigu kalbėsime apie investicijas ateičiai, tai tada padarysime tas klaidas, kurias padarėme praeitie. Reikėtų tiesiog labai subalansuotai veikti. Kalbant apie vairuotojų direktyvą, nepriklausomų vairuotojų direktyvą, manyčiau, kad socialin, su socialiniais kla, e, veikėjais komisija turės dabar netrukus pabendrauti, pateikti savo analizę. Lauksime dabar pirmųjų komisijos pasiūlymų su, dėl tų darbo sąlygų pagerinimo, kur, kurias mes svarstysime kartu su Dublino fondų. Pone Harkin jau atsakiau dėl minimalių, dėl minimalių pajamų Loreta Inkolins mano kolegė papasakos. Dėl unizo vaidmens. Dėl uniso vaidmens. Visi socialiniai partneriai, Belgijos vidutinės socialinės klasės įsitraukusios į šią darbą, kad būtų galima, kaip, e, galima geriau atstovauti socialinius partnerius, kad būtų kaip galima geresnis ekonominis valdymas. Rugsėjo mėnesį bus renginys, kuriame kalbėsime apie socialinius partnerius bei apie jiems tenkantį vaidmenį, kaip tą vaidmenį pakoreguoti ir pritaikyti ir padidinti socialinių partnerių vaidmenį naujajame ekonominėme valdyme. Pone Bizoto norėčiau atsakyti. Nemanau, kad vien tik tais didinant atlyginimą galima užtikrinti e, tinkamą perkamąją galę Mes turime vystyti ir kitus parametrus, padaryti taip, kad darbas būtų patrauklus. E, kad būtų patrauklus netgi tas darbas, už kurį mokama minimalus atlyginimas. Dėl burkos nešiojimo. Čia yra ne mano kompetencija. Jūs žinote, kokie buvo priimti sprendimai Belgijoje. Vieningai tas sprendimas buvo priimtas. Taigi, neišvengiamai, kadangi buvo toks sprendimas priimtas, žinote ir mano poziciją dėl kovos su diskriminacija. Aišku, ši diskusija kol kas paliekama valstybėms narėms ir subsidiarumo sričiai. Aišku, tai yra svarbus klausimas ir tai yra susijęs su antidiskriminacijos direktyva. Tačiau manau, kad tų delikačių diskusijų mūsų pirmininkavimo metu tikrai netrūks. Ir šitas klausimas bus vienas tarptų, kuriuos galime pavadinti delikačiais bet mes jį tikrai mielai stengsime spręsti. Pirmininkė, labai ačiū, ačiū visų kolegų vardu. Jeigu jūs taip pat ir pirmininkaujasite, kaip čia pasisakėte, tai tik optimistiškai žiūrime jūsų pirmininkavimą, manome, kad susilauksite sėkmės. Jūs atsakėte kiekvienam prelegentui, aišku, neatsakėte tiems, kurie neturėjo laiko užduoti klausimus, bet esu įsitikinusi, kad jūsų pirmininkavimo metu mes dar nekartą pasikeisime nuomonėmis. Taigi dar kartą didelis ačiū, didel, didžiausios sėkmės Belgijos pirmininkavimui ir dar su, su trim kolegom susitiksime. Labai ačiū.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 Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place euh, à nouveau Brangus kolegos, prašau susėsti į vietas. Pradėsime antrą mūsų rytinio posėdžio dalį. Dabar dar didesnį iššūkį turėsime atremti, kadangi turėsite taip pat daug klausimų, nors ministrai bus net trys. Poli kolegoms norėčiau pasakyti, kad iki 11 valandos balsavimas bus atidėtas šiai e, mūsų diskusijų daliai skiriame valandą, ponė ministrė, ponai ministrai, sveiki atvykę į e, darbo ir socialinių reikalų komitetą. Dabar yra Belgijos pirmininkavimo pradžia. Mes žinome, kuo jūs užsimete, mums visą tai yra labai svarbu. Mes džiaugiamės, kad turime progos pirmą kartą apsikeisti nuomonėmis Pone Loreta Onkelings, jūs esate socialinių reikalų ir e, e, sveikatos ministras. Dabar išvardinamos kitų ministrų pareigos. Siūlau kalbėti labai trumpai, labai labai atsiprašau, kad tokia griežta esu. Jūs, ponė ministra, pirmoji, prašau per dešimt minučių išdėstyti savo prioritetus. Tuomet pasisakys kolegos ir vyks diskusijos. Jau turiu kalbėtojų sąrašą, nors jūs dar net nepradėjote pasisakyti. Pone ministrė, Onkelings, ačiū. Ačiū, kad e, mus priimate šiandieną e, užimtumo, šansų lygybės ir diskrimi, kovos su diskriminacija paketas yra būtinas. Tačiau yra dar vienas paketas, kuris nusipelno mūsų bendradarbiavimo. Tai yra bendresnis socialinės anglaudos paketas. Taigi mes turėjome praeitą savaitę neformalę tarybą ir kartu ministrai konstatavo, kad ekonominė ir socialinė krizė finansinė krizė e, už, duoda finan, e, socialinės e, pasiekmes, nes didėja skurdas, didėja nedarbas ir šalia e, savo e, savo vaidmens, kurį turime tiesiogiai atlikti, ministrai dar turi būti ir savotiškų skydų, e, atsi, atsimušant nuo tos krizės. Piliečiams Europoje būtų labai sunku skatinti socialinę konkurenciją, visą tai mūsų ekonominę ir socialinę e, realybę iškraipytų ir labai prislėgtų e, žmonės. Taigi dar kartą pasakome, kaip svarbu EPSCO kaip svarbu makroekonominis valdymas ES, tačiau manau, kad apie tai jau labai ilgai išnekėjo ponia Vilkė. Kita vertus, mes nusprendėme ir labai norėtumėm kartu su jumis aptarti e, geresnį darbą su tais įrankiais, kuriuos turime 2020 strategijoje. Žinote, kad turime tam tikrų tikslų e, šalia e, sumažinti skurdą turime tam tikras ir gairias. Dešimtoji. Deš, e, tos gairės buvo labai aptarinėjamos jūsų komitete, EPSCO komitete. Praeitą birželį mes tekstą pagerinome, atsižvelgdami į jūsų turėtas diskusijas. Tačiau man atrodo, kad ir toliau galima bendradarbiauti, taip sėkmingai bendradarbiauti tarp tarybos ir parlamento būtent trimis klausimais. Aišku, darbas dar nepabaigtas iš jūsų pusės, tačiau e, jūs dirbdami pabrėžėte, kad e, labai reikia, reikia gerinti tvarų viešųjų finansų finansavimą ir kad vieš, valstybėse narėse tai gavo teigiamų poslinkių. Sumažinti skurdą, mažinti žmonių, didinti žmonių skaičių, kurie moko, moka mokesčius. Tai, ką pasakiau, yra keli pavyzdžiai iš to, kaip mes sėkmingai galime bendradarbiauti įgyvendinami jūsų gairias. Tos gairias turi būti mūsų pagrindinis dokumentas, komisijos pagrindinis dokumentas įgyvendinant visus socialinius e, reikalus 2020 strategiją. Mūsų neformalioje taryboje suteikėme įgaliojimą e, socialinių reikalų komitetui pateikti septynis indikatorius toms e, gairiams. Mes taip pat, pat prašėme komisijos ji būtų viena iš lyderių ir kad paremtų tas gairias nes komisija iš tiesų dirba su visais klausimais susijusiais su socialinė sanglauda. Taip pat dalyvaujant tarybai mes pabrėžėme, kaip svarbu yra koordinavimas, bus tam paskirta konferencija kitą rugsėjį. Ir taip pat mes norėjome pabrėžti, kaip svarbu Lisabono sutartyje yra devintasis straipsnis tie vadinami e, vertikalūs social, socialinės sąlygos. Nedaug apie tai buvo kalbėta. Nedaug apie tai žinoma. Aš manyčiau, kad tą reikėtų susisteminti ir tą temą padaryti skaidresnę. Taigi, su, dar turiu šiek tiek laiko pakalbėti apie mm, bendrasias e, socialinės paslaugas. Kaip žinote, tos paslaugos Europoje yra labai svarbios ir Europos teisinė bazė nėra pakankamai gerai pritaikytos toms socialinėms paslaugoms. Mes daug suinteresuotų pusių dalyvauja šiame darbe ir pirmininkaujant Belgijai mes spręsime du, dvi temas. Pirmiausia, kaip pritaikyti mūsų teisinius kontekstus čia turėtumėm pasiremti antrai, antrojų e, ten turėtumėm pasi, pasi, pasiremti kai kuriais e, dokumentais, kuriuos mums pateikė komisija ir socialinių reikalų komitetas. Bus surinktas trečias forumas 26-27 spalio. E, Ir štai tiek norėjau pasakyti. O dabar suteiksiu žodį kolegoms. Pone pirmininkė, brangus kolegos, ponios ir ponai. Norėčiau pateikti keletą dalykų susijusių su kova su skurdu bei su neįgaliaisiais asmenimis. Pirmininkaudama Belgija turėjo progos užbaigti tuos metus, kurie buvo skirti kovai su skurdu. Lisabonos tikslai labai ambicingi. E, išrauti skurdą su šaknimis. Beje, tas tikslas nebuvo pasiektas, e, dirbame labai daug su pačiu metodu. O kalbant apie pačią Belgiją, trys prioritetai. Pirmiausia, minimalios pajamos. Tai yra tokia tema, kur yra būtina, viena iš svarbiausių, nes yra tam tikrų žmonių, kurie rizikuoja atsidurti už skurdo ribos. 17 procentų europiečių e, pagal Eurostatą yra tokioje situacijoje. Taigi minimalios pajamos yra tokia temas, ties kuria turėtumėm padirbėti pirmininkaudami. Toliau vaikų skurdas. Tai yra e, vertikalus klausimas ir tai yra toks klausimas, kuris leidžia pakalbėti apie visas vaikų teisės, bet ne tik apie vaikų ir apie šeimų teisės. Taigi 20 procentų e, vaikų Europoje gyvena už skurdo ribos. E, mes norėtumėm priimti tam tikras europinės rekomendacijas skirtas kovai su skurdu vaikų tarpe bei E, to skurdo mažinimui. Tai yra susijęs su te, vaikų teisėmis bei su multidimensiniu požiūriu. Žinoma, labai svarbus klausimas yra pajamos, yra svarbus tokie patys klausimai e, susijęs su e, gyvenamoju plotu, su išsilavinimu, su, gyvenimu, gyven, su dalyvavimu kultūrinėme gyvenime ir panašiai. Toliau yra e, benamių klausimas, tai bus konferencija renkta, e, rengiama pirmininkaujant Belgijai ir apvalusis stalas. Apvalusis stalas vyks 17-18 rugsėjo. Dėl, e, jis bus skirtas darbo e, rinkai, įtraukiamai darbo rinkai, minimaliam atlyginimui ir e, minimalioms paslaugoms, prie kurių galima turėti pa, prieigą. Tai yra labai svarbu, labai svarbu investuoti į socialinę ekonomiką. Ir ypatingai svarbu atkreipti ypatingą dėmesį į e, benamius. Dėl e, invalidų. E, Labai svarbu e, jungtinių tautų konvencija e, skirta neįgaliesiems. Būtent jungtinės tautos ją sukūrė, dabar jau ratifikavo 15 valstybių narių, kartu su, komisijos, su komisija mes pageidaujame, kad ES ši konvencija būtų įgyvendinta, taip pat reikia, kad kiekviena valstybė, ne tik tos 15, bendradarbiautų. Piliečiai turi visas teises, teises į informaciją, teises į e, prieigą prie socialinių paslaugų, prie gyvenamojo proto, kaip ir, ploto, kaip ir visi gyventojai. 18-19 lapkričio konferencija vyks šią temą. Būtent konferencijoje bus šnekama apie šią jungtinių tautų konvenciją ir apie jos įgyvendinimą. Pirmoji diena bus skirta apsikeitimui gerąją praktiką, tam kaip kiekvienoje valstybėje narėje yra įgyvendinamos neįgaliųjų teisės. Na, o antroji diena bus skirta vyriausybių ir administracijų bendravimui. Tačiau manau, kad čia palies visus lygius, nuo vietinio iki europinio lygmens. Toliau Elgesio kodeksas, kaip apibriežti, kad valstybės narės ir Europos, e, Europos Sąjunga elgtųsi, kokios, kam tenka kompetencijos, kokios kompetencijos išskirtinai valstybėms narėms, kokios e, ES, kokios yra bendros ir panašiai. Taip pat bus kalbama apie pridėtinių protokolų prieimimą. E, jie dabar yra aptariami valstybėse narėse atskirai, tačiau reikėtų šias diskusijas vystyti europiniu mastu. Mm, Euro... New, New Disability Framework Luxemburgė turėtų. Buvo birželio 7-9 dieną. Tie žmonės taip pat turėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procese valstybėse narėse. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė. Antidiskriminacijos direktyva, aišku, jinai platesnė. Pone Milkė taip pat turi savo kompetencijų atitinkamų šioje direktyvoje, tačiau kalbant apie neįgaliuosius, tai e, irgi yra svarbus aspektas šioje direktyvoje. E, tiesiog būtų gerai, jeigu rastumėm tam tikrą konsensusą dėl neįgaliųjų asmenų, kad jie būtų kaip galima mažiau diskriminuojami. Tai tiek, ponė pirmininkė, šiomis dviem, dvie, šiais dviem klausimus. Ačiū, ponas Mišel Darden. Dabar pasisakysite jūs, o taip pat galbūt papasakosite, ar taryboje kuriuo nors metu nebuvo arba nebus aptariama žaliosios knygos klausimas. Taip, pirmiausia, norėčiau palinkėti visiems prancūzams linksmos nacionalinės šventės. O šalia to, paskutinės neformalios tarybos metu, kuris vyko, kuri vyko 7-8 birželio, e, kurį minėjo kolega, man susidarė toks įspūdis, kad subsidiarumo principas yra pagrindinis žodis, kurį vartojame kalbėdami apie pensijas. Tačiau aš manau, kad komisija buvo visiškai te, teisi e, pateikdama tą žalėją knygą, kurios esmė yra socialinių reikalų ir politinio bei ekonominio komitetų santykiai Ir ta žalioji knyga labai teisingai iškelia problemas, kurios yra puikiai žinomos mūsų, mūsų šalien, šalims. Čia keliama 14 papild, e, pagrindinių klausimų. Taigi norėčiau pasakyti, kad iš savo pusės pastebėjau, jog šis dokumentas išryškina be kita ko e, ekonomikos e, naują paleidimą, finansų pagerinimą, adekvačiačių pensijų mokėjimą, būtinybę pag... E, pagalvoti dėl efektyvaus pensijų amžiaus, dėl pensijų kapitalizavimo režimo, dėl e, finansinių rinkų reguliavimo, kad, kadangi labai didėja pensijų fondų vaidmo. Man atrodo visiškai logiška, kad kiekviena šalis pagal savo ypatybę sureguliuoja kai kuriuos klausimus. Tačiau yra ir tokių klausimų, kaip tarptautiniai klausimai, perkelimas, papildomos pensijos teisų perkelimas, e, mokumo e, klausimas e, pensijų fondų, statistiniai klausimai ir panašiai. Visa tai galėtų būti įtraukta į tam tikrą supranacionalinį reglamentą. Dėl tos priežasties mes pakvietėme valstybės narės pagalvoti, kaip atsakyti į tuos 14 klausimų, kurie užduoti žaliojoje knygoje. Ypatingai, kaip atsakyti dėl, į klausimus susijusius su pensijomis. Nes, kaip žinote, ta tema bus pagrindinė mūsų ministerinėje konferencijoje, kuri nagrinės e, pensijų klausimus 7 rugsėjo Liežo mieste. Mes norime tokiu būdu prisidėti prie socialinės apsaugos ir ekonominės e, e, politikos komiteto e, darbą. E, taip galbūt galėsime sėkmingiau sukurti baltąją pensijų knygą. Tuo požiūriu, man atrodo, visai logiška ir svarbu, kad šios diskusijos vyktų kartu su Ekofinu ir su EPSCO. Bet to kiekvienas turi suprasti, kad pensija tai yra tik tais vienas iš elementų. Aišku, tas elementas yra labai svarbus. Vienas iš elementų kovoje, tai yra vienas iš elementų kovoje su skurdu. Kova su skurdu jau buvo minėta. Ir kovojant su skurdu, mokant pensijas, patys seniausi mūsų visuomenės atstovai galėtų lengviau, e, geriau gyventi, geriau prieiti prie gerbogio. Ačiū, ponė ministrė. Ačiū, dabar jau galima pradėti diskusiją su nariais. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Miekansari, o tada poniai Ori. Äh, kiitoksia. Äh, minulle on jäänyt epäselväksi se, miten Belgian presidentti. Dėkuoju. Iš to, ką Jūs pasakėte, tapo visiškai aišku, kaip Belgija pirminkaudama ketina malti su darbuotojų komandiravimo direktyva. ES mobilumas yra labai svarbus dalykas. Judėjimo laisvė dėje e, sukėlė ksenofobiją ir skepticizmą Europoje. Ir aš noriu paklausti, ką jūs kaip pirmininkaujantys šalis ketinate daryti dėl migruojančių darbuotojų. Dabar minimalus atlygis. E, trūksta čia aiškumo. Mums reikėtų pradėti E, išsiaiškinant, ką bando nustatyti, pasiekti Belgija, kaip pirmininkaujantį valstybę, minimalų atlikį ar minimales e, pajamas. Dabar ponas Ori. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū už tą informaciją, ministrai. Aš turiu jums vieną klausimą. Kaip žinia, Belgija ir paskui Vengrija, kuri, kuri e, pirmininkaus galvoja apie kovą su vaikų skurdu kaip vieną iš bendrų prioritetų. Mums reikėtų pasižiūrėti į tai, kaip surinkti statistiką, kad galėtume įvertinti, kaip galime siekti e, tikslų pagal šį prioritetą. Dėkuoju. Dabar ponas Kaferatė, paskui ponė Lin. Dėkoju, pirmininkė. Kalbame apie orų darbą gana nemažai, kai, kai svarstame darbo klausimus. Tai reiškia pripažinti darbuotojų teisės, gerbti jas teisės e, numatytas bendrijos teisinė, nacionaliniuose teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse, jeigu jos egzistuoja. Europoje mes vis tik tai suturime su dviem apmaudžiais reiškiniais. Vienas yra nelegalus darbas, e, kurį atlieka valstybių narių piliečiai, arba nereglamentuotas darbas. Žmonės dirba gana sunkiomis sąlygomis, nes nesilaikoma nei įstatymų, nei sutarčių, o kitas reiškinys kur kas rimtesnis yra uh, slaptas, užslėptas darbas. Žmonės gimę kitur pasaulyje turi dirbti visiškai neapsaugoti uh, netaikomi darbo įstatymai, netaikomos sutarčių sąlygos. Ir mums reikia kovoti su abiem šiais reiškiniais ir ar Belgija, kaip ir vieninkaujantį šalis, ketina ką nors konkretaus čia nuveikti. Tie žmonės ne tik tai, kad dirba neoriomis sąlygomis, bet jie neturi ateities, neturi, jiems nenumatytos pensijų garantijos, kai baigs savo e, karjerą. Mano nuomonė, šis klausimas, e, ši problema yra mažai svarstoma, bet viena iš pavojingiausių. Dėkoju. Dabar ponė Lin o paskui panas Bach. Jūs iškėlėte labai daug klausimų, bet tik keletą paminėsiu. Pone Onkeling, jūs minėjote atvirai koordinavimo metodą. Malonu, kad jūs lankotės pas mus. Jūs sakėte, kad reikia tą metodą eh, tobulinti. Praeitie jis pasiteisino, sakėte. Kaip jūs įsivaizduojate, galėtume jį patobulinti, eh, kovojant su skurdu? Ir ar ketinate ką nors daryti dėl ilgalaikės vyresnių žmonių priešios? Aš šiuo metu dirbu ties Elsinos kodeksu šios, šioje srityje ir galbūt jūs galėtumėte ką nors čia pasakyti. Dėl minimalių pajamų. Kai kurie žmonės kalba apie minimalų atlygį, kiti apie, kalba apie minimales pajamas. Aš kalbu konkrečiai apie pajamas ir apie žmonės, kurie nedalyvauja darbo rinkoje. Tai yra apie socialinę apsaugą. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie tai. Ar e, visose valstybėse narėse turi būti nustatytos minimalios paimos, bet ne per pagrindų direktyvą. Galbūt galima tai įtvirtinti keičiantis pažangiają praktiką ir gal pasitelkti atvirai koordinavimo metodą. Dar dėl neįgalumo direktyvos. Taryba kol kas blokuoja šį klausimą, kaip anksčiau buvo minėta. Man džiugu, kad jūs paminėjote Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale. Ar turite kokiu nors planų pabandyti spausti tas valstybės narės, kurios nėra pasirašiusios ar ratifikavusios minėtos konvencijos, kadangi nepaprastai svarbu mums užsitikrinti, kad kiekviena valstybė narė pasirašytų, ratifikuotų ir gyvendintų šią konvenciją. Dėkuoju. Dabar ponas Bach, paskui ponė Kasteks. Labai ačiū. Norėjau paklausti jūsų apie skirtingų politikos ryčių koordinavimą. Ponas Darden teisingai pastebėjo, kad ekonomikos augimas ir darbo rinka vertinami dažnai iš skirtingo požiūrio taško. Jis taip pat sakė, kad pensijų žaliosios knygos aptarimas tik prasidėjo. Ar tai reiškia, kad mes e, galiausiai turėsime dirbti ilgiau ir kaip dėl sunkaus fizinio darbo? kurio, pavyzdžiui, žmogus nebegali atlikti po sulaukę 70 metų. E, žmonės e, vyresniniai 50 jau sunkiai randa darbo. Taigi matome, kad trūksta nuoseklumo tarptų dviejų politikos krypčių. Taip pat kalbame apie augimą įgyvendami e, drausminančias biudžetinės priemonės. Taigi mes vėl galime pakengti e, pažeidžiamiausiems, užuot kovodami su skurdu. Taigi gali būti taip, kad mes matysime ne mažiau daugiau skurdžiai gyvenančių žmonių. Taip pat tarsiu keletą žodžių apie neįgaliuosius. Mums nepavyko susitarti dėl keliaivių teisių, keliaivių keliaujančių autobusais teisių. Galbūt galėtumėte panaudoti savo įtaką, kad per taikinimo komiteto posėdžius galėtume pasiekti kažkokį susitarimą. Dėkui. Ačiū dabar, ponė Kasteks. Toliau, ponė Deli. Dėkui, pirmininkė. Dėl visuotinės svarbos paslaugų. Jūs sakėte, kad norite ne tik surenkti trečią formą dėl socialinių paslaugų, bet taip pat norite žengti ir toliau pas, priimti teisės aktą ar hartį ar sukurti kažkokią teisinę struktūrą. Man atrodo, tai yra labai gera mintis ir mes jūs paremsime šioje srityje. Mes e, norėtume, kad jūsų postumis iniciatyva turėtų kažkokią tai seką. Mums reikia, kad taryba atkreiptų kreiptų dėmesį į šį klausimą nuolatos, jeigu mes norime užtikrinti deramas paslaugas, e, įskaitant socialinės visuotinės svarbos paslaugas paslaugas. E, reikia kalbėti apie tai, kas yra tos paslaugos, kokios jos yra. Ir mums labai rūpi užtikrinti visuotinę prieigą ir išlaikyti universalumo savoką atvirą. Nereikia taikyti griežtinančio, ribuojančio požiūrio šioms paslaugoms. Jos turi būti prieinamos visiems. Dėkuoju dabar ponas Derosa. Pone Dėl ir ponas Derosa. Turiu keletą klausimų. Labadiena visiems. Šie, šie metai yra kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metai. Ar Belgija, kaip pirmininkaujantį valstybė, ketina paremti Europos iniciatyvą, kuri į E, leistų priimti tą jau daug minėtą e, minimalių pajamų pagrindų direktyvą. Mums taip pat reikia veikti aktyviai kovojant su skurdu. Nepamirškime benamių. Europos Sąjungoje reikia E, dabar nieko negalima padaryti dėl, pavyzdžiui, aprūpinimo būstų tokių žmonių, dėl subsidiarumo principo. Galbūt jūs ketinate kalbėti su valstybėmis narėmis, kad jos kažką darytų, kad būtų uh, užtikrinta kiekvieno ES piliečio teisė į padorų būstą. ES buvo uh, padaryta įvairių pareiškimų, apie tai kalbėjo ponė Lin, ponė Figureido. Bet dabar atėjo laikas kažką daryti Ar ketinate kiek nors spausti valstybės narės ir nelaukti iki 15 metų, nes žmonės miega gatvėse ir miršta gatvėse, nebegali ši problema laukti. Socialistai, aš nežinau, ar e, visi jau socialistai pasisakė, nenoriu, kad kitos frakcijos liktų nuskriustos. E, dabar ponas Deroso. Dėkuoju. Dėkuoju ministrai Jums už pasisakymus. E, poniai Onkeling, noriu pateikti klausimą tuo pačiu klausimu, kaip ir ponia Kasteks, dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu. E, vakar buvo kalbama su Belgija dėl techninių aspektų šioje srityje. Buvo surinktas seminaras, jis buvo puikus ir noriu padėkoti už e, visas pastangas įrengiant. Mano klausimas susijęs konkrečiai su e, teisinė sistema. Jūs sakėte, kad teisinė sistema neatitinka kol kas e, socialinio paslaugų e, organizavimo. E, norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl to, ar sutarties 14 straipsnis e, tinka mums, ar jūs galvojate apie kitus ES teisino aspektus dėl, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų. Galiausiai subsidijarumo klausimas. Visuotinės svarbos socialinės paslaugos neegzistuoja valstybės narėse, nebent e, jos nuspręstų, kad tokių paslaugų reikia ir kad tą turi daryti ES. Tačiau egzistuoja sudėtinga sąveika tarp to, kaip organizuojamas socialinių paslaugų teikimas, kaip už jas apmokama, egzistuoja valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų taisyklės ir, man atrodo, reikia nepamiršti visų šių dalykų, jeigu bandome e, tvirtai e, užtikrinti socialinių visuotinės svarbos paslaugų išlikimą, nepamirštant Ponas Darden. Ačiū, aš nepiknaudžiausiu man suteiktų žodžio e, laiku. Galite dėl to būti rami. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man labai džiugu išgirsti prioritetus, kuriuos išvardijo ministrai e, šiame svarbiame, tokiame sunkiame ekonominė kontekste. Kalbant apie socialinę ekonomiką ir e, e, socia, socialinę Europą ir jos kūrimą, manau, kad tai yra dabar pats tinkamiausias momentas ją kurti. Norėčiau atsižvelgti tai, ką pasakė ponė Ankelings ir ponė Milki, kad reikia EPSCO prijungti prie 2020 strategijos įgyvendinimo bei prie makroekonomikos valdymo. Šalia to norėčiau sugrįžti prie vieno iš prioritetų, kuris buvo paminėtas būtent kova su skurdu. Daugelis pasisakiusiųjų jau kalbėjo šią temą iki manęs ir aš norėčiau pabrėžti, kad labai sunku pasiekti tuos tikslus. E, daug geriau galbūt tiems e, tikslams nusistatyti kažkokiems, kaž, kažkokius skaičius. Aišku, sunkiau įgyvendinti negu nusistatyti skaičius, E, jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu turėti tam tikrus indikatorius, pagal kuriuos galima būtų sekti, kaip yra įgyvendinami tikslai. Norėčiau grįžti prie tos temos, kuri buvo ponios Link ir Deli pabrėžta, e, paliesta, būtent minimalios pajamos. Man atrodo, kad yra labai svarbu eiti prie teisės akto iniciatyvos šioje srityje tam, kad būtų galima na, nesakysiu, kad suvienodinti, bet bent jau turėti tam tikrą pagrindą šioje srityje, kuris leistų visoms šalims eiti tą linkmę, e, kad būtų apibrieštos vienodos bent jau kažkokios tai labai panašios minimalios pajamos. Ačiū. Ačiū, pane Pliom. Doresc și eu să le mulțumesc domnilor miniștri pentru prezentare și să le... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrams ir palinkėti jiems sėkmės. Porą klausimų. Kova su vaikų skurdu. Pernai Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl uh, vaikų paliktų likimo valiai situacijos imigrantų vaikų. Ar Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, turės kokiu nors iniciatyvų spręsti šiam klausimui? Parlamentas yra pateikęs savo rezoliucijoje rekomendacijų dėl to. E, antras klausimas skirtas e, ministrui Darden dėl pensijų sistemų ir jų gyvybingumo, išlikimo. Išgyvename ekonominę finansų krizę ir matome labai rimtas socialinės pasiekmes. Jūs tikrai, tikriausiai žinote, kad žmonės, e, kuriems 50-55 metai neteko darbo ir e, labai sunku tokiems žmonėms susirasti naujus darbus. E, atsirado nauja savoka iš ankstinio išeimo į pensiją. Ar jūs, ponė Darden, numatę esate Belgijai pirmininkaujant kokiu nors priemonių, kurios imtųsi rimčiau iš anksnio išėjimo į pensiją klausimo, nes valstybės narės laikosi labai skirtingo požiūrio į tai galbūt tai nėra taip blogai ir leistų pensijus, kai kas galvoja, kad tai netaip blogai ir leistų pensijų sistemams išgyventi, o kai kurios valstybės narės mano, kad tai yra paprasčiausiai dar vienas socialinės apsaugos sistemos e, naštos elementas. Tai tiek, dar kartą linkiu Jums sėkmės ir manau, jog tai, kad Jūs e, dirbate e, tuo pačiu metu, kai e, ponas Van Rompoj yra labai geras ženklas ateičiai. Labai ačiū. Prieš jums visiems trims suteikdama žodį norėčiau pasakyti tai, ką jūs minėjote dėl devintojo straipsnio. Kai kalbame apie Lisabono sutartį, tai aišku, tai yra labai kritiškas įrankis ir visiškai jums pritariu kad iki šiol mes nepakankamai išnaudojome tą straipsnį. Taigi aš manau, kad tai, ką jūs minėjote, yra iš tiesų būtini dalykai, esminiai dalykai, tačiau šalia to dar vienas esminis dalykas, kad ši problema išeina už EPSCO rėmų ir netgi į kitas tarybas veržiasi į visus teisės aktus, kurie yra gyvendinami. Būtent to straipsnio esmė ir yra tokia. Pagaliau buvo suprasta, kokią dinamiką tam straipsniui galima suteikti. Dabar, ponė ministrė, jums žodis. Ačiū. Iš tiesų, devintas straipsnis e, vertikali socialinė sąlyga yra būtent visų sprendimų ES mastų įvertinimas, koks gali būti jų poveikis socialiniam gyvenimui Europos Sąjungoje. Savai mes suprantama, aš pritariu, kad tas straipsnis buvo nepakankamai panaudotas ir kito, kito gruodžio EPSCO paprašysime kad komisarai sukurtų devinto straipsnio sistemiškesnį ir skaidresnį panaudojimą visur ir visada. Būtų tai, yra, tai, tai būtų labai geras socialiniai Europai dalykas. Taigi mes pabandėme apie viską pakalbėti, e, pabandysime nuo darbo vietų kokybės. 2001 metais, kai pirmininkavo Belgija, buvau E, užimtumo ministrė. Ten buvo labai daug kalbama apie darbo vietų kūrimą, nes tame trikampyje e, Lisabonos e, strategijos būtent ir buvo viena iš ašių, vienas iš kampų ir buvo užimtumas. Tačiau ta viltis šiek tiek nepasiteisino, kuri buvo dedama tuo metu 2001 metais, kaip pagerinti tas darbo vietas, jų kokybę. Galima toliau svajoti apie tą europinį darbą, bet e, mes būsime labai toli nutolę nuo svajonių. Per trumpalaikį laiką mes turime dirbti, mes turime dirbti remdamiesi gairėmis, mes turime taip pat dirbti siekdami geresnės socialinės apsaugos. Esu įsitikinusi, kad mums reikia dar dirbti ir dirbti, e, nes socialinė apsauga E, ne vien tik tais e, kovoja prieš skurdą arba remia labiausiai nuskurdusius. Tai yra solidarumas ir socialinis užtikrinimas. Socialinis užtikrinimas. Jį reikia remti atitinkamą europinę politiką. Kita rugsėjį mes renksime konferenciją socialinės apsaugos tema. Ši konf šioje konferencijoje bus e, kitą rugsėjį, šį rugsėjį tiksliau bus šnekama apie pensijas, apie socialinius visokius dalykus ir norėčiau, ponė ministrė, pasakyti tiek savo, tiek kolegų vardu, kad Labai norėtumėm, kad ir parlamentas pilnai įsilietų į dalyvavimą šioje konferencijoje. Manau, kad tiek jums, tiek mums būtų malonu ir naudinga tarpusavį vien kitiems paremti. E, Bendrosios socialinės paslaugos. Ačiū, kad iškėlėte klausimą. Iš tiesų šios paslaugos rizikuoja labiau e, orientuotis į rinką negu teikti paslaugas. Kita problema yra ta, kad tos bendrosios socialinės paslaugos sunku apibriežti, ar tai yra tokios ar nėra. Ir neaišku, kur jau čia baigėsi ekonominės rytis, kur, ne, e, kur yra ekonominė, kur ne ekonominės rytis. Jūs paminėjote 14 straipsnį sutartyje, jūs teisūs. Ką reikia daryti? Belgija labai daug, daug veiks. E, bus techninės diskusijos ir EPSCO tą klausimą aptarinės gruodį to, tai kokybės hartija nekelia problemų, komisija jau labai daug tą temą dirbo. Dabar teisinė prasme, teisinis pagrindas, ar tik tais reikia vieningo bendrųjų socialinių paslaugų teisinio pagrindo, o galbūt reikia į visus europinius tekstus kuriuose yra teisingai, e, kuriuose tiesiogiai arba netiesiogiai kalbame bendros, apie bendrasias socialinės paslaugas, tuos tekstus tiesiog visus paminėti vienoje vietoje. Dėl minimalių pajamų. Tai yra labai svarbus klausimas, jūs žinote, kad pirmininkaujantį Belgiją mano, jog iš esmės minimalių pajamų pagrindas yra labai svarbus. Neformaliame EPSCO praeitą savaitę visą tai buvo aptarta. Mes žinome, kad tai yra būtinas dalykas siekiant aktyviai įtraukti visus tuos tris ramščius - pajamos, paslaugos ir e, mm, darbo vietos. Mes pagalvojome, mes paprašėme, kad visi pareikštų savo nuomonę. Aišku, vieningų aplodismentų nesusilaukėme, tačiau manau, kad Visi klausimai, kurie jau buvo užduoti, yra labai skirtingi ir tai vyko ne tik tais jūsų komitete, bet ir taryboje. Valstybėms narėms nepatiko mintis, kad reikalinga sukurti bendrus kriterijus. Tačiau valstybės narės įsipareigojo keistis gerą praktiką. Taigi, kaip matome, kelias iki tikslo dar ilgas, bet kokiu atveju rankų nuleisti nereikėtų. Jūs dirbote tą temą ir norėčiau priminti, kad buvo balsuojama dėl ponios Figereido, bus balsuojama dėl ponios Figereido pranešimo, kitą rudenį tas bus balsuojama, e, tas bus daroma. O mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, pabandysime dirbti su e, tarp vyriausybinėmis konferencijomis, būsime, e, kažką tai bandysime libdyti ir galbūt to kažkiek tai laiko viskas ir susilibdys nepamirškite gairių. O gairėse yra kalbama apie tas minimales pajamas. Gairėse yra pasakyta, kad labai svarbu pradėti kalbėti nuo mm, sveikatos apsaugos minimalių pajamų, e, įvairių paslaugų, prieigos prie tų įvairių paslaugų įvairiems piliečiams dujų tiekimas ir panašiai. Taigi tos gairės galėtų būti tiesiog naujas pagrindas e, Europos rūmo statyboje. Mes norime, kad jomis būtų vadovaujamasi užtikrinant didesnę socialinę sanglaudą Europoje, kad tai būtų naujas darbo metodas ir kad jūsų atliekamas darbas, kad komisijos bei tarybos atliekamas darbas koncentruotųsi ties tomis gairėmis, kad būtų sukurtas pagrindas, kuriuo pasirėmę galėtumėm labai sėkmingai spręsti tą tokį sunkų ir jautrų klausimą, kuris yra bendros pajamos. Tai štai čia buvo visa serija klausimų susijusių su direktyva dėl darbuotojų, dėl, dėl e, tarp, tarptautinių darbuotojų, bet čia mano kolega atsakys. Ačiū. Pirmiausia, pradėsiu. Pirmiausia, pradėsiu nuo perkelimo problemos. Čia turiu galvoje pensijas. Manyčiau, kad komisaras žaliojoje knygoje teisus. Tai yra viena iš tipinių, tai yra vienas iš tipinių klausimų, kuriuos reikia kelti. Aišku, taryba pasirodė linkusi labiausiai prie subsidiarumo principų, tačiau tokios temos nematyti negalima. Mes turime tokius darbuotojus, kurie vyksta iš vienos valstybės į kitą, o dar turime ir mobilesnių darbuotojų, kaip mokslininkai. Bet tai yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių. Aš atlikau e, tam tikrą studiją šioje srityje ir pamačiau, kad dabar apsiribojama tuo teisiniu režimu, kuris yra numatytas nacionalinėse teisės aktuose. Tuo tarpu 2007 metos, 7 metų direktyva numato e, minimales normas, kada būtų perkeliamos pensijos. Deja, nebuvo e, pasiektas, pasiekta vienybės taryboje ir direktyva priimta nebuvo. Nebuvo surasta pagrindo, kuris gali būti taikomas visiems mobiliems darbuotojams. Tarptautinio pensijų fondo sukūrimas Europoje galbūt galima būtų numatyti, e, toks fondas e, būtų taikomas būtų naudingas mokslininkams ir panašiai. Sakykime, mokslininkams, jeigu toks fondas būtų numatytas, e, būtų visai gerai, jeigu toks fondas būtų numatytas nuo 2010 metų. Reikia šiaip ar taip eiti į priekį ir manau, kad komisaras visiškai teisus tokią problemą keldamas. Dar man buvo užduotas ne vieną kartą klausimas, aš suprantu, kad yra labai sunkus klausimas. Kaip spręsime pensijų ateities klausimą? Atsakydamas jį aš visuomet sakiau, kad pirmiausia kyla ekonominio, ekonomikos ir viešųjų finansų atgaivinimo problema. Socialinio draudimo valdymas yra būtinas dalykas pensijų finansavimui, ypatingai kai turime, kai esame susidūrę su finansinė krize situacija iš tiesų labai sunki ir tą gali patvirtinti kolegos. Paskaičiuota, kad kiekvieną kartą, kai pavyksta integruoti bedarbį į rinką, tai per metus tenka išleisti papildomai 18 tūkstančių eurų. Tai įsivaizduokite, ekonominės krizės kontekste, jeigu uh, turime, e, turime didelių finansinių problemų, tai dabar, vat, jeigu norėčiau finansuoti pensijas, tai man reikėtų 20 milijardų gauti. Kiekvienoje šalyje kyla panašių problemų. Galbūt gausiu 10, bet, bet, bet kitų 10 man dar reikės, o tie kiti 10 yra biudžete. Kaip spręsti tą problemą reikės pagalvoti. O taip pat šalia to matome, kad Belgijoje pensinis amžius yra 65 metai. Tačiau iš tikrųjų žmonės į pensiją išeina, grubiai tariant, 60 metų. Kitose šalyse irgi situacija labai panaši. Ir aišku, kad tai kelia didžiulę problemą. Taigi, ką mes darome? Mes giname tokią mintį, kad reikia palikti tą 60, 65 metų pensinio amžiaus ribą. Bet ką daryti, kad žmonės neišėtų į pensiją 60 metų, kad jie padirbtų šiek tiek ilgiau, kad ilgiau būtų aktyvus. Neseniai skaičiau pranešimą apie senėjimą ir ten buvo iškelta tokia mintis, kad reikėtų, kad tie žmonės dar kokius 2-3 metus padirbėtų po 60 sulaukę. Bet kaip tą padaryti? O kaip tą padaryti? Ta padaryti galime turbūt skatinant žmonės, sakykime, pasakant jiems, kad jeigu išeisite į pensiją ne 60, o 61 metų, pensija jūs bus, bus truputį didesnė, jeigu 62, darbiški didesnė. Aš nesakau, kad toks žingsnis, nesus, toks žingsnis buvo nesėkmingas. Jis buvo sėkmingas, bet ta sėkmė labai sąlyginė. Ir jeigu jums nepasiseks pataisyti situacijos žengiant būtent tokį žvilgsnį, žingsnį, tai tuomet reikės prieš pensijinį laikotarpį persvastyti, nes yra žmonių, kurie į pensiją išeina 50. Tai kaip dabar galima padaryti, kad metus, dviejus ar trejus išloštumėm E, kalbant apie 60 mečius, jeigu kas į pensiją išeina 50. Tas prieš pensijinis amžius Belgijoje kelia labai daug problemų. Aš suprantu, kad e, įmonėse dažnai kyla sunkumų ir kad dažnai reikia tuos žmonės išspirti anksčiau į pensiją. Aš suprantu, kad ta problema yra didžiulė. Bet tą problemą reikės spręsti, nes pensijas toliau išlaikyti neįmanoma, tas pačias įmokas išlaikyti irgi neįmanoma, tuo tarpu, kai taip greitai ir taip labai senėja žmonės. Labai ačiū uždėmesi visiems. Aš norėčiau visiems pasisakiusiems padėkoti. Bendrai paėmus, jaučiame, kad parlamento, e, parlamentas remia Belgiją, Belgijos pirmininkavimą bei prioritetų, žinoma, aišku, su tam tikrais niuansais, tačiau bendrai paėmus remia. manyčiau, kad kalbant apie neįgaliuosius asmenis, tai tikrai mūsų nuomonės labai sutampa ir kad sutampa taip pat nuomonės dėl to, kaip tas problemas reikia spręsti. Dėl jungtinių tautų konvencijos ratifikavimo. Klausimas būtų toks, ar darysime spaudimą valstybėms narėms. Bet nereikia to sprendim, spaudimo daryti. Reikia tiesiog pasakyti taip, kad ta konvencija yra tiesiog didžiulis žingsnis, kuris leidžia visuomeniai pakeisti požiūrį į neįgaliuosius, nes neįgalieji yra tokie patys piliečiai kaip ir visa visuomenė. Taigi toje konferencijoje, kuri vyks e, lapkritį, mes tenksimės pasižiūrėti, ką galime tą temą padaryti. Tai yra tik pradžia. Ir Saragosoje, kai vyko konferencija, pasakiau, kad yra tos valstybės, kurios ratifikavo konvenciją ir dabar galvos, kaip tą konvenciją įgyvendinti. O dabar yra, ir dar yra tokia grupė valstybių, kurios galvoja iš pradžių, kaip tą konvenciją įgyvendinti ir tik tada ratifikuos. Taigi e, tas e, kodeksas, Elgesio kodeksas taip pat turi būti žingsnis į priekį tam, kad ta konvencija ES būtų įgyvendinta. Šalia to dar yra įvairus darbas įvairiuose lygiuose. Sakykime, prieiga prie autobusų, kuri buvo paminėta vieno prelegento. Viešosios pareigos, paslaugos, įranga, kultūra, viskas turi būti prieinama visiems neįgaliesiems. Tačiau tai pareikalaus didžiulių pastangų ir mes, kiekvienas iš mūsų, turime atnešti savo akmenį į pastatą. Dėl skurdo. Reiškinys sudėtingas, aš suprantu, kad vieno kažkokio tai vaisto, kuriuo galėtumėm problemą išspręsti, nėra. Sutinku, kad reikia nusistatyti tam tikrus tikslus, tuos e, skaičius, tuos skaičius turime, bet Belgija norėtų dar ambicingesnių tikslų, negu dabar nusistatyti septynių. Ta politika turėtų būti aptarinėjama visuose lygiuose, ypatingai taryboje. Vaikų skurdas, kuris buvo paminėtas kelių pasisakiusiųjų, taip pat vyks šią temą 2-3 rugsėjo. Mūsų tikslas yra uh, duoti tam tikras rekomendacijas, kaip kovoti su skurd, vaikų skurdu, tačiau čia turi būti multidimensinis požiūris. Ne tik tais kovoti su skurdu, bet padaryti taip, kad tiem vaikams būtų prieinamas mokslas, būstas, kultūra ir panašiai. Taip pat pirmininkaudama Belgija stengsis, kaip galima toliau nueiti, minimalios minimalių pajamų srityje. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Pirmininkė, ne, jūs nekalbėjote ilgai, jūs tiesiog buvote tobulas. Labai ačiū visiems, visų kolegų vardu linkime jums puikaus pirmininkavimo. Pirmininkavimas yra labai įdomus dalykas, nes galima kai kurias savo mintis prastumti, tačiau tai yra ir iššūkis vienu metu, nes tas mintis dar reikia padaryti priimtinas visiems kolegoms. Taigi labai jums ačiū ir sėkmės. Euh, euh, Brangus kolegos, dabar siūlau nedelsiant pereiti prie devinto mūsų darbo tvarkės klausimo. Turėsime balsuoti Čeba Ori, dėl Čeba Ori pranešimo. Kol kas jo nėra mūsų tarpe. Pone Ori, kurgi jūs? nebalsuosime už jūsų pranešimą, kol jūsų nėra. Taigi dabar balsuosime dėl orio pranešimo. E, ekonominės gairės valstybėms narėms. Gavome dvi nuomonės e, iš e, užimtumo ir moterų komitetų. Labai prašau tyliau šnekėtis, jeigu šnekatės tik tarpusavyje. E, pakeitimas antrajam straipsniui, kas už prieš priimta. Toliau antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 133, kas už, kas prieš priimta. 136 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas kas susilaiko priimta, 135 ponė Plamp, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pirmoji gairė, tai atsiprašau, septintoji, sako pirmininkė, kompromisinis L pakeitimas dėl pavadinimo, kas už, kas prieš, priimta, dėl pridėjimo devin, papildymo devintajame paragrafe, kuris buvo pateiktas moterų komiteto. Atmesta. Dar dėl gai, septintosios gairės M paragrafas. Kompromisas tai yra. Kompromisas patvirtintas. 142, sako pirmininkė pakeitimas. Kas už, kas prieš atmesta. 146, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kompromisinis N pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau kompromisinis pakeitimas O antrajame paragrafe, kas už, kas prieš priimta. Dešimtas moterų komiteto pakeitimas, papildymas, kas už. Čia devintas puslapis, sako pirmininkė. Taigi devintas puslapis. Balsuojame dėl septintųjų gairių, dėl antrojo paragrafo papildymo, moterų komiteto pasiūlymas, kas už, kas prieš. Manau, kad atmesta, tačiau pasitikrinsime elektroniniu balsavimu. Kursus. Ar visi balsavo, visi turite korteles? Tiesiog nuostabi situacija. Balsavimas baigtas. Santykis 20-27 aiškiai atmesta. La ligne directrice 8 euh, sur le titre. Toliau gaidė numeris 8. Antraštinė dalis. 229. Pakeitimas nėra reikalo balsuoti. Grįžkime prie septintosios gairės, nelabai esu tikra kodėl. 180 pakeitimas, kas už, prieš. Šimtas aštuoniasdešimt trečias dar kartą už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinam. 188 atsimtas, kompromisas P. Kalbam apie 37 pastraipą, už prieš susilaikę patvirtinta. Du šimtai pirmasis atšauktas, du šimtai trečiasis pakeitimas, ponė Steinrup ir ponė Ganč. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 204 pakeitimas, už, prieš, Sulaikė. Patvirtinta. Moterio komiteto 12 pastraipa nuomonė. Esu už, kas prieš sulaikė atmestą. Kompromisses Q. Atsiprašau, turime 214 ponios Turinen pakeitimą. Kas už? Prieš. Sulaikę. Atmesta. 215, kadangi 17 yra atšauktas, atsimtas, e, kas už, prieš, silaikė, atmestas. 216, kas už, prieš, silaikė. Esu tikra, kad patvirtiname, bet patikrinkime elektroniškai, pradedam balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Taigi 27 už, 22 prieš. Patvirtinome. 217 suderinamas. Už prieš susilaikėm. Patvirtinta. 218 už prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar kompromisas Q gairė 8. Už prieš susilaikė. Patvirtinta. Toliau antroji pastraipa, aštuntoje gairėje, kompromisas A. Kas už, kas prieš, susilaikė. Balsuojame dėl kompromiso A. Kompromiso R. O palaukite, turime priedą, dėl kur reikia balsuoti. Ekon komiteto 25 pastraipą. Taigi, kas už, kas prieš, sulaikė, atmesta. Dabar kompromisas R. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau po 8 gairės antrosios pastraipos mes Turime 248 ponio Štainrogo ir Kristinsen pakeitimą, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 21 atkrinta. 244-245 atsimti pakeitimai. Toliau kiti pakeitimai e, atkrinta, nes jūs įsprendėme per kompromisus. Taigi dabar Ponas Turino pakeitimas 251 už prieš sulaikė. Patikrinkime elektroniškai, man atrodo, kad atmetėme. 251. Balsavimas baigtas. Iš tikrųjų 21 už 28 prieš atmestą. 252. Kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinome. 253. Kas už? jis suderinamas. Taigi, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtiname. 254, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Imko 18 patvirtintas, 24 atmestas, 265, 266 ir komiteto 28 pakeitimai. Taigi 268 pakeitimą atlieka. Kas už, prieš. Susilaikėm, patikrinkime dėl sako. Man atrodo, kad patvirtinome, bet patikrinkime. Tikriname pranešėjo pasiūlytą 268 pakeitimą. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. 23 balsai už 26 prieš. Atmestas. 269. Pane Steinruk ir kitų pakeitimas, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. 270 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Patikrinkim. Gerai patvirtinkim. 270 balsuojame elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Baigiam. 25 už, 21 prieš. Jūs visai teisus. Patvirtiname. 25 atsimtas, kompromisas S. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtina. Dabar 271 pakeitimas dėl kurio galima balsuoti kaip priedo. Tai yra 20 puslapio vidury. Aš norėjau pasakyti Tomas Manas, bet, surdo, <laughs> teikėjas yra Tomas Hendelis, bet kuriuo atveju aš paprastai painioju šios duškilius vokiečių tautos atstovus. Taigi, Tomas Hendel. Ponios Cime ir Leherik pakeitimas, 271 pranešėjas nesutinka su pakeitimu. Kas už? Prieš sulaikę atmestą. Dvidešimt devintasis ekon komiteto pakeitimas už prieš sulaikę patvirtinta. Na gerai, patikrinkime, kažkas siūlo patikrinti. Balsuojame 29 paragrafas, pasiūlymas, kurį patikė konkomitetas. Ar visi prabalsavote? Balsavimas baigtas. Na kągi, leisiu maloniai dar kartą perbalsuoti. Taigi balsavimas pradedamas. Ar visi jau parabalsavote? Visi suspėjote viską? koordinatoriai sufleruoja, kaip reikėtų balsuoti, taigi dabar ar visi jau balsavote? Oi, aš pati nebalsavau. Na dabar jau visi turbūt balsavome, balsavimas baigtas. 26 už, 22 prieš. Patvirtinta. E, FAM komiteto moterų komiteto 20 paragrafas papildymas, kas už kas prieš, sulaikė, atmestam. Du devyni vienas, ponios plan pasiūlymas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 293 pakeitimas už, prieš, sulaikę, atmestą. 294 už, prieš, sulaikę, atmestą. Pirmoji konstatuojama dalis arba 28 pakeitimas, kurį pateikė vėlgi Tomas Hendel ir kiti. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. moterų komiteto pirmoji pastraipa už, prieš patvirtiname, kompromisas A, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji pastraipa, moterų komitetas, už, prieš, susilaikė, atmesta to paties komiteto trečiasis paragrafas už, prieš, sulaikę, patvirtinta. Ketvirtoji konstituojama dalis, 33 pakeitimas, kurį pateikė Tomas Hendel, e, kiti už prieš, sulaikę atmestą. 34 pakeitimas už prieš, sulaikę atmestą. 35 už prieš, sulaikę patvirtinta. Kompromisas B Už, prieš, sulaikę, patvirtinta. Toliau turime 40 pakeitimą. E, už, prieš. Man atrodo, atmetėme, bet patikrinkime. Pono Kabarnok, 40 pakeitimas, balsuojame. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. 31 prieš 14. Taigi aiškiai patvirtiname. Toliau šeštoji konstituojama dalis, kompromisas C. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 pakeitimas, kas už prieš. Na, iš naujo, 43 kas už. Ponios Women Right ten pakeitimas prieš susilaikė atmetėme. Puikus 17 atstumo dalis, kompromisas D. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Toliau ekon komiteto ketvirtoji pastraipa. Už. Kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Toliau aštuntoji konstitucijų dalis. Kompromisas E. Kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa, kur teikia moterų komitetas, kas už prieš sulaikė atmestą. Aštuntoji A konstitucijos dalis, kompromisas F, už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau 69 pakeitimas, kurį pateikė ponė Turunin ir kiti, už prieš sulaikė atmestą. Devintoji konstitucijos dalis, kompromisas G, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Šeštoji pastraipa, ekon komitetas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. FEM komiteto šeštoji pastraipa, už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 77 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 77. Pakeitimas. Balsavimą pradėm, balsavimas baigtas. 27 prieš 21 balsą, taigi patvirtiname. 78 pakeitimas to paties teikėjo, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Dešimtoji konstitucijos dalis, kompromisas H, kas už prieš susilaikę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 fenced against po žodžio against, po žodžio find reikėtų įrašyti against. Find against segmentation. Toks mano pasiūlymas ir jeigu jūs pritartumėt, tai tekstas tada būtų aiškesnis. Mūsų kolegos liberalai paprašė tokį kalbinį pakeitimą tekste padaryti. Find against segmentation. Taigi, paskutinėje kompromiso pasiūlymo dalyje 4689 eilutėje nuo galo. Rights in Jam Quality. By providing security and workers. Man atrodo, kad toks pakeitimas, na, nelingvistinis pakeitimas, bet tiesiog uh, žodžių tam tikrų pakeitimas negalima vadinti lingvistiniu. Galėtumėm balsuoti už tokį, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Šis kompromisinis pakeitimas yra patvirtintas. Et nous en venons à l'amendement 100 de Mme Turinen et Cornelissen comme une addition. Šimtasis pakeitimas, tai papildymas. Kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. Septintasis moterų komiteto paragrafas. Kas už prieš laikė atmesta. Toliau 11a kompromis, e, konstituojama dalis, kompromisas U už prieš laikė atmesta. E, patvirtinta. E, toliau 12 konstituojama dalis, 106, kas už, kas prieš laikė atmesta. 107. Umen Reuten už prieš susilaikę. Patvirtinta. 108. Suderinamas. Kas už prieš susilaikę. Patvirtinama. 12. Ekonkomiteto paragrafas. Suderinamas. Kas už prieš Kas nebebalsuoja? Dar kartą, 12. Kon komiteto paragrafas. Už, prieš, susilaikiusių. Patvirtina. 110. Pakeitimas atsimtas. Toliau 13. konstituojama dalis. Kompromisas J. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau yra Ekon komiteto 14 paragrafas. Taigi, Ekon komiteto 14 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas T, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau po 13 konsumas dalies 119 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 115 suderinimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 117. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Toliau 14 konstituojama dalis, 120 pakeitimas. Kas už? Vėl be abejo Tomo Hendelio, ne Tomo mano pateiktas pakeitimas. Aš atsiprašau, man vis painėjasi jūsų pavardės. Uh, Taigi 120, kurį pateikė Tomas Handelį kiti, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 121, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 123, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Toliau 15 konstatuojama dalis, 124, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 125 suderinamas, jį pateikė Tomas Hendel ir kiti, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 konstituojama dalis ir 127 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 129, vėlgi Tomas Hendel ir kiti, už, prieš, susilaikė, atmesta. 128, pono papakis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 konsumo dalis, 19 sekon komiteto paragrafas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 130 pono Hendler ir kitų pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi, baigiame balsavimą sąrašą dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl pranešimo projekto visumoje su pakeitimais. Balsuojame. Visi spėjote prabalsuoti? Atrodo, bent vienas asmuo nebalsavo, bet gal jis to ir nenori daryti. Taigi baigtas balsavimas. 40 už 2 prieš 7 susilaikė. Dabar tom pačiom sąlygom balsuojam dėl teisėkuros pasiūlymo balsavimas pradamas. Ar visi baigėte balsuoti? Pone Čiaba, nenorite balsuoti? Balsavimas baigtas. Taigi, 40 už, 2 prieš, 7 sulaikė, rezultatas toks pat. Sveikinimai pranešėjai. Nous en venons au vote du rapport. Kitas klausimas, savo iniciatyva parengtas ponios Šiuter pranešimas dėl užimtumo potencialo plėtojimo naujoje atvarioje ekonomikoje. E, turime penkias nuomonės - ekonomikos, e, aplinkosaugos moterų, e, pramonės ir regionų komiteto. E, pavadinimas prieš pirmąją pastraipą, 22 pakeitimas, ponios Esaja, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Prieš pirmąją pastraipą, trečioji pastraipa, Envi, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Atmesta. Pirmasis to paties komiteto, kas už, pasitikrinsime gerai. Dėl trečiojo aplinkos saugos komiteto pakeitimo prašom balsuoti. Pasavote jau visi. Baigiame. 26 už, 22 prieš. Teisingai pastebėjote, patvirtinta. NB1, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 regionų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinsime dėl 11 regionų komiteto pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 20 prieš, aiškia dauguma patvirtinta. Ekon antrasis atkrenta dėl to. Toliau dekompromisas. Pirmai pastraipai. Visi už patvirtinta. Po pirmosios pastraipos NV penktasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Ekon pirmasis už prieš susilaikė patvirtinta. 21 NV už prieš susilaikė patvirtinta. Įtrė pirmasis už prieš susilaikė patvirtinta. 33 Tomo man, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ekon 11 už prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Po antrosios pastraipos B kompromisas BB. Kas už prieš pasitikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl kompromiso BB. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 20 už, 26 prieš. E, atmestas kompromisinis pasiūlymas, kuris vis tik tai nėra labai didelis rimtas kompromisas. 25 pakeitimas už, prieš, prieš E, kas už, kas prieš, už 25, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29, už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji pastraipa F kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Po trečiosios pastraipos Antroji dalis. Šeš... Pasiūlymas šeštasis Envi. Už prieš susilaikė atmesta. Po trečiosios pastraipos 21 įtrė už prieš susilaikė patvirtinta. N8 už prieš susilaikė atmesta vis tik pasitikrinkime dėl aštuntojo NV pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. 21 už, 25 prieš. Atmesta. Devintasis envi už, prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtasis envi už, prieš. Susilaikė. Atmesta atmesta, 19 envi už prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, patvirtinta. G kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa, 32 pakeitimas Envi, kas už prieš susilaikė atmesta. Envi ketvirtasis už prieš susilaikė atmesta. NV20 už prieš susilaikę patvirtinta. Penktoji pastraipa, 38 pakeitimas ponios Jesaja už prieš susilaikę patvirtinta. Pasitikrinsime dėl 38. Gerai. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 26 už, 19 prieš. 2 susilaikė. Aiškia balsų persvara patvirtinta. 39 pono Ludvigson už, prieš susilaikė patvirtinta. 40 atsijėmė autorius. Kitas H kompromisas dėl šeštosios pastraipos, kas už, prieš, susilaikę, tvirtinta. Aš, e, regi 14 už prieš susilaikę patvirtinta. Po šeštosios pastraipos pirmoji dalis NV12 pakeitimo už prieš susilaikę patvirtinta šeštasis, 44 pakeitimas Tomo man, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, septintoji pastraipa į kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kaip suprantu, kadangi patvirtinome į kompromisą, tai balsuojame dėl kon aštuntojo pakeitimo, bet vėliau. Taigi, ekon aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta, po aštuntosios pastraipos J kompromisas už prieš susilaikę Patvirtinta. Vis tik pasitikrinkime dėl jo kompromiso. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. 26 už, 20 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Po aštuntosios pastraipos Antru, antroji pastraipa regi, kas už prieš antroji pastraipa regionų, kas už prieš susilaikę, patvirtinta. nežinau, kaip iki nuo 8 iki 21 perėjom pastraipą, bet dabar 108 pakeitimas, pono Pupakis, tai yra pakeitimas žodžiu. Prašoma įrašyti žodžius e, esančiose programuose, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 108 dabar, prieš tai buvo 107, už prieš susilaikė patvirtinta. E, regi 6, už prieš susilaikė patvirtinta. Įtre 12, už prieš susilaikė patvirtinta. Įtre 23, už prieš susilaikė patvirtinta. Envi 13, už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau dešimtoji pastraipa Ekon už prieš susilaikė patvirtinta, NV7 už prieš susilaikė patvirtinta, NV17 už prieš susilaikė patvirtinta, 73 ponios Plam už prieš susilaikė atmesta. Devintoji pastraipa K kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta po devintosios pastraipos įtrė ketvirtasis už prieš susilaikę. Pasitikrinsime dėl ketvirtojo įtrė. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38 už, 8 prieš, 1 susilaikė. Aiškiai persvara patvirtinta. Itre penktasis. Man, manau, kad tai papildymas, e, dėl to, ką balsavome už prieš, pa, susilaikė patvirtinta. Regi 13, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 52 sai už prieš sulaikę atmesta, 53 už prieš sulaikę. Manau, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl 53-ojo. Sibalsavote, baigiame balsuoti. 26 už 20 prieš patvirtinta. ar pranešėjos žodinis pakeitimas. E, naujas pavadinimas e, - darbo vietų potencialas moteriams ir vyrams ir taip toliau. Niekas neprieštarauja, kas už, prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Ar visi balsavote? Baigiame. 25 už, 21 prieš. Patvirtinta. Kas balsavote prieš? Reikėjo protestuoti iškart prieš tą žodinį pakeitimą. 25 Atsiprašo pirmininkė, pirmasis moterų, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. A, A moterų pasiūlymas papildyti už prieš susilaikę patvirtinta. Moterų komiteto ketvirtasis už prieš susilaikę patvirtinta. Dešimtoji pastraipa L kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Po dešimtosios pastraipos aštuntasis moterų už prieš susilaikę atmesta. Devynioliktasis moterų už prieš susilaikė, bet atmesta. Dvidešimtasis moterų komiteto už prieš susilaikė atmesta šeštasis už prieš susilaikė patvirtinta. Moterų komiteto devintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis moterų reikalų komiteto už prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis to paties komiteto už prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. 113. Pono Liudvikson už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dėl pavadinimo, ar jis netkrenta šis pasiūlymas, ne? Ponios esai 64 už prieš susilaikė patvirtinta. Galime ir pasitikrinti dėl 64. Ar visi balsavote? 23 pour 24. Balsavimas baigtas, 23 už 24 prieš. Vis tik tai nepatvirtintas. M kompromisas 11 paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 12. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. po 12 paragrafo 24 įtrė komiteto, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Po, toliau O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 13 paragrafas 77 dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta, 78 šterk prane, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 14 paragrafas P kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15 paragrafas kompromisinis Q pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. po 27 paragrafo 136 pupakio pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 16 paragrafas kompromisinis R pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 75 pupakio pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 17 paragrafas 92 prie tų pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 93, pradedame, bet jūs nebalsuojate, rankų nekelnojate. Ar visi balsavo? Santykis 27 prieš 20. Primta. S kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. neturiu jums, negaliu jums pasakyti, kur tai yra, bet, e, nes, nes nieko čia nieko netitika, netitinka. 35 pupakis. Čia žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 įtrė pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 18, 18 dalis, čia yra du pakeitimai, e, kurie buvo atsiimti, todėl dėl T kompromiso balsuosime, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. penktas paragrafas, U kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Ir po 19 paragrafo trečias komis, ekon pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Atmesta, atsiprašau, 20 kompromisinis pasiūlymas V, kas už, <clears throat> kas susilaiko priimta. 21 paragrafas, W pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 22 kas, X kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 8 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antra dalis Regi pirmas. Penktoji. Regi taip pat. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 34 pupakis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko <clears throat> priimta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 23. Y pakeitimas. Kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas septynioliktas ponių dėlį ir šrioder pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 119 ponios kretų pakeitimas, galėtų bals, būti pateiktas balsavimui kaip pridėtinis, kas už kas prieš kas susilaiko priimtas. 24. Tiksliau 120. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime. 120. Pane, pane Sajer. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš, priimtas. 121 pupakio pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25 Z kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau 124 ponios Grūn ir ponių Pupakio pakeitimas, kas už, priimta. 127 popakio pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Envi komiteto 23, kas priimtas. AA kompromisas 26 paragrafui, kas už kas prieš priimta. green žodžiu sustainable. Kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 22 Envi komiteto pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Periname prie vizų. Vizą atsiprašau po vizą vienas pirmas pakeitimas, kas už kas prieš priimta. Įtre antras pakeitimas, kas už kas prieš priimta. Antras pranešėjo, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ponios esaja pakeitimas dėl išbraukimo 17 vizos, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas tos pačios ponios pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas taip pat kas už, kas prieš. Pasitikrinsime ponios esąją ketvirtą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 25 už 22 prieš. Primta. bet aš tai, balsu, aš tai tik tais dėl to man suklydau, jūs dėl balsavimo suklydote, balsuojame iš naujo. Bet nereikėtų priprasti du kartus toj pačioj, tam pačiam posėdį. Atsiprašau, dėl trečio tai viskas buvo aišku. Dabar dėl ketvirto balsuojame, ponios Isaija. Pasitaisysite plenarinėme, jeigu kas. Ponios Isaija ketvirtas. Pradedame iš naujo balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš. Primta. Penktas ponios Esaja pakeitimas. Kas už? Pone Esaja. Ar, Ar būtų pasitikrinti dėl trečio? Ne, pasitikrinsite plenarinėme. Aš jau du kartus pasitikrinau dėl kito. Bet aš paprašiau paprašym, pa, pa, patikrinti. Ne, neprašėte. Pane Saja. Penktas kas už. Kas prieš. Pasitikrinsime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 26 už 21 prieš priimta. 26 ponios esai pakeitimas. Šeštas atsiprašau. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Viena įtrė pirmą vizą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. To paties komiteto trečias. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pranešėjo septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Periname prie konstatuojamųjų dalių. Be konstatuojamojoje dalyje Steinruk pakeitimas numeris 8, kas už, kas prieš priimta. Devintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kur turi būti uh, pakeista IPPC e žodžiais Copenhagen Accord. Angliškai jūs pasakysit Copenhagen Accord, taip ir turi būti pasakyta, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. nous en venons après le considérant C à, au paragraphe. Toliau einame prie ketvirto paragrafo regioninės komisijos. Čia yra žodiniai pakeitimai, daugiau kalbiniai pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. PD konstatuojamosios dalies. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime ponios Omenroj ten pakeitimas dešimtas. Balsavimas baigtas. 25 už 22 prieš. Priimta. B. Paragrafas įtrė komiteto, kas už kas prieš atmesta. E. Konstatuojamojoje dalyje. Pasitikslinsime įtrė B pakeitimą, Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuojame dėl B paragrafo įtri pakeitimo pranešėjas prieš, ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 26 už, 18 prieš, 3 susilaikė, priimta. E konstatuojamoji dalis, A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Balsavimas baigtas. 28 už 19 prieš priimta. Toliau į 30, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 14 atsimtas, todėl balsuojame dėl be kompromiso. F konstatuojamojo dalyje, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15 įtrė pakeitimas tas pats pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 17 pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. B komit e, moterų komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš primta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Po G Toliau eina F moterų komiteto pakeitimas, kas už kas prieš priimta. C moterų komiteto pakeitimas, kas už kas prieš priimta. D komiteto, e, moterų komiteto, kas už kas prieš priimta. E kas už kas prieš priimta. 21 ponios kretų pakeitimas, kas už kas prieš priimta. Balsuojame dėl viso teksto. Elektroninis balsavimas pradedamas. visi balsavo. Balsavimas baigtas. 43 už, vienas prieš ir trys susilaikę sveikiname pranešėją. Notre... Ir pereiname prie paskutinio balsavimo. Tai pono Hendel nuomonė dėl E, atlyginimų blogai apmokamosiose darbose. 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Pane Harkin. 14. Aš gali, norėčiau paprašyti balsavimo dalimis dėl 14 pakeitimo. 14 pakeitimas. Perskaitysiu ir pasakysiu, kodėl noriu atskiro balsavimo. Atsisakoma, kad E, raginama komisija pateikti, e, imtis priemonių, kurios užtikrintų tenkinimą e, švietimo lygį jaunoms moteriams, ypatingai toms, kurios turi imigracijos istoriją. Ir taip pat toliau pabrėžiama, kad moteris, kurios nustojo dirbti gimus vaikui, turėtų aktyviai siekti galimybių dirbti. Liberalai prašo liberalai prašo atskiro balsavimo po mm, emigravusių jaunų moterų. Taigi, iki tų žodžių, kur jaunos emigravusios moterys, kas už tą pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau balsuojame dėl likusio teksto. de travailler en raison de la naissance d'un enfant s'emploie activement à reprendre une activité professionnel. Qui est pour cette... Kas už tą antrąją dalį? Jeigu bals, būčiau socialistė, balsuočiau už. Alors, qui est pour cette deuxième partie? Taigi kas už tą antrąją dalį? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinsime. What? It's forcing women to go back to work after they have children. Yeah, but after, after maternity leave, you choice. Bon. Alors, le vote est clos. Balsavimas baigtas. 16 už 11 prieš, 19 susilaikiusių, taigi laimi susilaikiusieji, bet tai reiškia, kad antroji dalis priimta po šiokios tokios sumaišties. Ponios Girlink pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šešioliktas pakeitimas, kas už? Šešioliktas. Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 17 ponios plum pakeitimas, kas už, kas prieš priimta, 18 kas už, kas prieš priimta, kompromisinis A pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. GUE frakcija manęs prašo papildomo balsavimo. dėl 23 pakeitimo, kuris būtų laikomas, kad neapimamas kompromiso A. Jeigu paklausčiau pranešėjo, jisai turbūt sutiktų su tokiu, su tokiu teiginiu. Pranešėjas nesipriešina, tuomet dėl 23 balsuojame kaip prie, prie, dėl priedo dėl, prie kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 24 Oimen Reuten pakeitimas, kas už, kas prieš priimtas. 24, sako pirmininkė, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 26, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 27 plum pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 28 kornelis ant kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 29. Jotova, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 30. Plump, kas už, kas prieš priimta. 31. kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 6 tas, e, tai yra B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, septintas paragrafas, čia yra trys 38, 39 ir 40, kas už, kas prieš šiuos paragrafus priimti visi trys. 44 pakeitimas buvo atsimtas, tuomet 8 paragrafas, 45, 46, 47 yra identiški. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 45, 6 ir 7. Balsavimas baigtas. 27 už, 20 prieš. Priimta. Keturiasdešimt devintas pakeitimas. Ponas Kacin, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 50 Jotova pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. C kompromisas A e, konstatuojamoje dalyje, kas už, kas prieš priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. Kompromisas D. Penkios frakcijos pateikė, kas už, kas prieš priimta. Šeštas pakeitimas, ponė Ronzulį, žodinis pakeitimas. Niekas nesipriešina, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aš pasitikrinsim sako pirmininkė, dėl septinto pakeitimo. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš. Priimta. Aštuntas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Periname prie galutinio balsavimo dėl Hendel nuomonės. Elektroninis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 41 už, 6 prieš, niekas nesusilaikė, todėl sveikiname pranešėją. Ponas Tomas man, ne, Jendel pranešėjas, sako pirmininkė, ir šiandieną po pietų susitinkame trečią valandą.